Sì, sì. Good afternoon. Good afternoon, dear colleagues. As announced. Labą dieną, kolegos. Kaip ir žadėjom, tęsime posėdį, trečią valandą po pietų. Tęsime šį rytą pradėtą darbą Libė komitete. Ir dabar vyks jungtinis Libė ir Jūri komitetų jungtinis posėdis pagal 51 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Mūsų pirmasis klausimas yra 2014-2020 metų teisingumo programa. Girdėsime e, pristatymą, tai yra Europos komisijos pilietinio teisingumo generalinio direktorato direktorė. Tada vyks diskusija ir e, apskaitimas nuomonėmis apie teisingumo programą remiantis 2014-2020 metų daugiametę finansinę programą. Taip, kalbėsime apie veiklas, kurios yra numatytos siekiant sukurti Europos teisingumo erdvę 2014 e, 20 metai. Šių metų programa yra tarsi tesinys dabar veikiančių trijų programų - pilietinio teisingumo, baudžiamo teisingumo ir narkotikų prevencijos programa. Ketvirtoji programa tarsi apjungia visas tris dabar galiojančias programas ir jas priskiria vienam finansavimo instrumentui teisingumo srityje. Ir tokiu būdu tikimasi, kad lėšos bus paskirtamos, paskirtamos teisingiau ir veiksmingiau. Taip pat, kad bus veiksmingiau organizuojami pareigūnų mokymai. Taigi šis klausimas yra bendras jūri ir libė komitetams. Dėl to vyksta šis jungtinis posėdis pagal 51 darbo tvarkos taisyklių punktą. Taigi pirma bus programos pristatymas, po to pranešėjai, ponas Filipas Kleis Libe komiteto vardu ir Luigi Berlinger, Jūri komiteto atstovas. Žodį gaus jie. Ir dabar kreipiuosi į Luigi Berlinger, kuris yra antrasis pirmininkas šiam bendram mūsų posėdžiui. Pone Berlinger, žodis jums. I didn't want to Nenoriu labai ilgai kalbėti, kadangi jau ir taip kalbėsiu kaip pranešėjas truputį vėliau. Noriu tik pabrėžti, koks svarbus šis klausimas, ši teisingumo programa. Dėl jos svarbos vyksta jungtinis abiejų komitetų posėdis ne pirmą kartą šitaip organizuojamas darbas, nes ne pirmą kartą šie du komitetai dirba kartu. Mūsų kompetencija teisingumo srityje tiek baudžiamajame, tiek pilietinėme jos sektoriuje ir yra ta priežastis, kodėl mes dirbame kartu, siekdami išreikšti parlamento nuomonę apie komisijos pateiktą teisingumo programą. Taigi, manau, kad galime darbą tęsti toliau. Norėjau tiesiog pabrėžti, kaip svarbu, kad mūsų komitetai dirba kartu. Dėkoju, ponė Berlinger. Esame pasirengę išgirsti pilietinio teisingumo e, direktorato vadovės ponios Mišų pranešimą ir po to bus pirmininkančios Danijos atstovų pranešimas. Pone Mišų pirmiausia, ar jie yra salėje? Taip, žodis jums. I am in time. Aš atvykau laiku. Labadiena. Dėkoju už kvietimą dalyvauti posėdėje ir užsitiktą galimybę pristatyti šią programą. Lapkričio 15 dieną komisija priėmė pateikė pasiūlymą numatyti teisingumo programą 2014-2020 metams. Kita programa, kurią mes pasiūlėme, tai yra pilietybės teisų programa, bet aš ją šiek tiek vėliau pristatysiu kitame posėdėje. Kodėl miniu ją dabar? Todėl, kad šios abi programos tarsi atspindi vieną kitą keletų aspektų ir jos yra svarbios ateities naudos gavėjams, svarbu taip pat tai, kad šiuose programuose yra įvardėmos panašios nuostatos. Abi šios programos yra skirtos užtikrinti sklandų teisingumo erdvės veikimą ir siūloma teisingumo programa sujungia dabar galiojančias tris programas, tai taip pat jau pirmininkas pabrėžė. Tai yra programa, kurios biudžetas yra pakankamai kuklus, daugiau atsiprašau, mažiau negu 0,1 procento mm, visos bendrijos biudžeto atitenka šiai programai, tačiau ji galės labai sėkmingai prisidėti prie teismų sistemos funkcionavimo ekonominės krizės kontekste ES turi leisti savo lėšas ten, kur galima gauti didžiausią e, gražą iš tų lėšų ir taip pat, kur yra didžiausia pridėtinė vertė. Pridėtinė vertė reiškia, kad Europos lėšos turėtų būti naudojamos taip, kad valstybės narės ir e, regionai gautų naudos ten, kur pačios negali finansuoti numatomų instrumentų arba programų ir kur nauda piliečiams būtų pati didžiausia. Teisingumo programoje siektume toliau tobulinti Europos teisingumo erdvę, taip pat skatinti teismų bendradarbiavimą pilietinių, civilinių, komercinių ir baudžiamųjų bylų atveju ir taip pat padidinti teismų sistemos veiksmingumą. Visą tai galėtų būti pasiekta finansiškai remiant pajėgumų didinimą ir mokymus praktikams, teisininkams, tam, kad jie įgautų priemonės, kurias galėtų nuolatos sėkmingai taikyti ir užtikrinti teisės aktų Europos lygių įgyvendinimą. Teisingumo sistemos pareigūnų mokymas buvo pabrėžtas bent kelis kartus komisijos parengtame komunikate dėl Stoholmo programos. Buvo pabrėžta, kad tokie mokymai yra būtini įgyvendinant ir kuriant Europos teisingumo kultūrą. Taip pat svarbu keistis e, informaciją tarp valstybių narių. Todėl finansuodami šią programą finansuosime ir e, informacinės komunikacinės technologijas skirtas informacijos mainams ir tai bus taip pat e, suderintos priemonės visos Europos lygių. Mes manome, kad tokios technologijos turėtų būti naudojamos siekiant į informuoti piliečius apie jiems prieinamą teisinę pagalbą, prieigą prie advokatų paslaugų ir taip pat įvairių registrų ir duomenų bazių, pavyzdžiui, mokumo registrų, verslo registrų, žemės registrų ir kitų. Tokiu būdu būtų palengvinta piliečiams prieiga prie teisingumo ir palengvintas bendradarbiavimas tarptautiniu mastu. Taip pat siūlome kalbėti ir apie kovos su narkotikais programą. Ir čia turėtume stiprinti ir padėti valstybėms narėms bendradarbiauti, kovojant su nelegale priekyba narkotikais. Čia yra siekiama priimti minimales nuostatas dėl kovos su nelegale priekyba narkotikais. Taip pat yra parengta kavos narkotikais programa, kurioje remiamasi daugiausia šios sektoriaus poveikių visuomenės sveikatai. Ir be abejo, mes siekiame šią programą gyvendinti taip, kad rezultatai būtų kiek galima geresni. Mes iš naujo pažvelgėme į šią sritį ir nors matome, kad ir dabartinės programos yra naudingos naudos gavėjams, tačiau gavome iš jų pusės pastebėjimų ir apie dabartinių programų trūkumus. Ir todėl šiame pasiūlyme stengiamės pašalinti tos trūkumus, ypač kalbant apie e, programų valdymą ir pridėtinę vertę. Taip pat patys per savo praktiką uh, pamatėme, kaip galima būtų veiksmingiau koordinuoti ir valdyti tokius projektus. Ir vis tik tai analizuojant šį pasiūlymą reikėtų žvelgti kitaip, negu iki šiol žvelgėme. Dabartinė programa skiriasi tiek vizualiai, tiek iš esmės savo turiniu nuo dabartinių programų. Mes siūlome paprastinti palengvinti įgyvendinimą, taip pat padaryti šią programą veiksmingesnę ir jos poveikį padaryti didesniu. Turbūt patys matote, kad sunku prognozuoti dabar, kokie bus prioritetai 2020 metais. Todėl mes tengiamės būti ne labai kategoriški ir palikti erdvės lankstumui ir, ir veiksmų laisviai. Paprastinimas reiškia ir tai, kad programa pilnai dera su finansiniais reglamentais ir jos nuostatos yra taip pat suderintos. Tai reiškia, kad galėsime panaudoti visus numatomus finansavimo instrumentus, įvairias e, viešuosius pirkimus, taip pat veiklai skirtas lėšas ir net jeigu kai kurie finansavimo instrumentai nėra konkrečiai minimi pasiūlyme, tai nereiškia, kad negalėsime tais instrumentais finansuoti veiklos, pavyzdžiui, NVO bendradarbiavimo. Taip pat nėra aiškiai įvardinti naudos gavėjai, kurie galės gauti naudos šios programos. Pilietinės visuomenės veikėjai, puikiai patenka į šios programos taikymos rytį. Taip pat nenorime išskirti kokio nors vieno naudos gavėjo, todėl pasirinkome savo pasiūlymę neminėti jokios institucijos konkrečiai. Tačiau tai nereiškia, kad bet kuri institucija, kuri atlieka svarbu vaidmenį gyvendinant ES politiką šioje srityje, gauti jai finansavimo. Jungdami dabartinės programas ir siūlydami šias dvi naujas programas stengiamės palengvinti gyvenimą ir naudos gavėjams. Yra numatomos vienodos taisyklės, kreipiantis dėl finansavimo. Nors iki šiol buvo šešios, šeši skirtingi taisyklių rinkiniai. Ir komisija tikisi veiksmingo bendradarbiavimo su Europos parlamentu užtikrinant šių pasiūlymų patvirtinimą 2012 metais. Diskusijos su taryba jau prasidėjo. Dėkoju uždėmesi ir atsakysiu į bet kokius klausimus. Dėkui, ponė Mišų. Dabar išklausysime pirmininkančios Danijos atstovą. Ponas Solskov Lind, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmi Libė komiteto nariai. Dėrybos dėl šio pasiūlymo dar tik tai prasidėjo taryboje. Ad hoc darbo grupėje pradėjome darbą, ji buvo įkurta su tikslu aptarti naujus pasiūlymus TVR srityje, išskaitant ir šį pasiūlymą. Be abejo, laikas yra labai svarbus derantis dėl šio pasiūlymo, kadangi esamos finansavimo programos pasibaigs 2013 metų pabaigoje ir turės prasidėti naujos finansavimo programos. Dėl to pirmininkaujantį Daniją pateikė šį pasiūlymą tarybai prioritetinių, prie prioritetinių klausimų. Pirmas posėdis ad hoc darbo grupėje parodė, kad visos valstybės narės pritarė pirmininkančios šalies ketinimams veikti šiuo klausimu greitai ir veiksmingai. Iki šiol vykusios diskusijos parodė, kad visos valstybės narės uh, plačiaja prasme pritarė pirmininkaučio šalies tikslams supaprastinti e, reglamentavimą teisingumo srityje. Šis pasiūlymas atrodo priimtinas valstybėms narėms, kalbant apie pasiūlymo tikslus ir numatomas veiklas. Bet, aišku, dar taryboje reikės daugiau e, diskusijų ir pirmininkaujantį valstybę su nekantrumu laukia dėrybų diskusijų dėl pasiūlymo esmės ir mes ketiname veiksmingo bendradarbiavimo su Europos parlamentu dėl šių pasiūlymų patvirtinimo. Dėkoju. Taigi dabar pradėsime diskusijas šio klausimu. Ar pirmiausia išklausysime pranešėjų? Ar norėtumėt pradėti? Taigi pirmiausia žodis e, sudėkiamas, e, jeigu neprieštaraujate e, ponui Kleistui. O gal jūs norėtumėt pradėti kaip vicepirmininkas? O po to išteiksime žodį ir e, jūrį komitetą pranešėjai. Taigi, aš norėčiau pateikti kelis pasvarstymus dėl šios e, daugiametės programos. Aš esu įsitikinęs, kad svarbiausia problema teisingumo politikos rytyje Europos Sąjungoje yra ta, kad mes nerandame pusiausvėros. Tarp didelės teisėkuros veiklos, didelės apimties teisėkuros veiklos ir tarp teismų veiklos. Ir būtent e, kėlė tam, tikri, tam tikra atskirtis tarp teisės aktų ir tarp jų įgyvendinimo. Ir uh, tarp to, kad, sakykime, tų teisės aktų įgyvendinimas praktiškai yra nematomas ES piliečiams. Ir jie negauna informacijos apie tai. Vadinasi, atsidaro, atsiveria tam tikra praraja, sakykime, tarptų teisės aktų jų įgyvendinimo, bei jų žinomumo. Taigi, iš esmės, kaip ir anksčiau, taip ir dabar įgyvendinimo problema yra viena iš didžiausių. Ir kyla klausimas, kaip mes turėtume įgyvendinti tos teisės aktus, kurie yra skirti teisingumo ir laisvės erdvėjai. Kaip jau minėta, yra, yra nustatyta ir Stokholmo programa. Ir remiantis Lisabono, Lisabono sutartimi iškyla būtinybė padidinti valstybė narių bendradarbiavimą šioje srityje. Tačiau tokiu atveju vis kyla klausimas, kaipgi bus įgyvendinami tie teisės aktai, kuriuos mes priimame, ar jie bus tinkamai įgyvendinami. Ir nacionaliniai teismai ne tik teisingumo teismas ir prokurorai turėtų įtraukti vis dėlto tuos teisės aktus į kasdienį gyvenimą ir pristatyti juos mūsų piliečiams. Nors šioje daugiametinėje komisijos programoje šis aspektas yra aptariamas, tačiau jis turėtų būti aptariamas daug išsameu. Mes turime sukurti sąlygas kad e, būtų tie teisės aktai gyvenami geriau ir kad mes priartėtume prie mūsų tikslo, kad ES piliečiai suprastų, kokios yra jų teisės ir kad jas galėtų panaudoti. Nes daugeliu atveju ES piliečiai net, net nesupranta savo teisų, jie nežino, kokias jie turi teisės. Todėl aš manau, kad mes turėtume panagrinėti ir išsameu ES teisę. Ir turėtų būti atliekama daugiau tyrimų bei apklausų. Čia komisija kalba apie tam tikrus kriterijus arba rodiklius. Pavyzdžiui, kaip vyksta tarpvalstybinis bendradarbiavimas teisingumo srityje. Ir kaip mes galėtume supažindinti ES piliečius su E, teisingumo e, sritimi, pavyzdžiui, su teismų veikla, su teisėsaugos institucijų veikla. Dabar visos šios nuostatos yra pakankamai miglotos. Ir kyla klausimas, kodėlgi valstybės narės vis dėlto tiek mažai bendradarbiauja teisingumo srityje. Kaipgi mes galėtume ES piliečiui pagerinti, tai yra padidinti galimybės iš, pasinaudoti savo teisėmis ir apie jas daugiau sužinoti. Mes pirmiausia turime suteikti jam galimybę sužinoti apie tas teisės ir tada jisai galės pasinaudoti jomis. Tai būtent tada ir pagerės tų teisių panaudojimo kokybė. Žinoma, neapsėsime ir be finansų klausimą. Kaip jau komisija sakė, biudžete e, šiai teisingumo programai numatyta labai mažai lėšų, 0,1 procentas viso biudžeto. Ir tai įrodo, kad, sakykime, visa Stokholmo programa nėra prioritetas Europos Sąjungai. Ir mes turime užsimti, tai yra tiksliau imtis ryštingesnių veiksmų įgyvendinami šitą teisingumo erdvę. Visa, visa programa yra pakankamai miglota, neapibriešta. Pranešėja iš esmės kalbėjo apie bendro pobūdžio dalykus. Tačiau aš norėčiau atkreipdėmėsi į tai, kad tas miglotumas, su kuria susijusi visa programa mums tikrai nepadeda. Šios programos tikslai yra bendro pavadžio, žinoma, tai suprantama. Tačiau priemonės irgi tikriausiai samoningai yra neapibrieštos, o tai jau pavojinga. Kaip mes galime tas priemonės taikyti, jeigu mes nežinome, kaip jas taikyti, nei kokios jos yra. O dabar dėl mokymo teismų srityje. Man čia tas judicial training, man šitą savoką net nepatinka. Čia neaišku net ką jį reiškia. Ir mes abiejose komitetuose diskutuosime šiais klausimais. Yra netgi mm, bandomieji projektai, kaip galima taikyti tos mokymus. Žinoma, yra veiksmų planai, yra tam, tikros, tam tikri projektai skirti mokymams. Žinoma, šitas e, teismų institucijų darbuotojų mokymas e, kaip strateginės, strateginė užduotis yra gera. Tačiau, kaip komisija jau pasakė savo komunikate, tai nelabai konkrečiai apibriešta. Turi būti daug konkrečiau suformuluota, kaip tie bus mokymai vystomi, kaip e, bendradarbiaus teismų atstovai. Bendradarbiavimas e, teisės rytyje, tai tiek civilinės, tiek baudžiamosios teisės rytyje yra vienas pagrindinių punktų šioje programoje. Tačiau reikėtų daugiau išsamesnės informacijos. Yra pridėta ir e, kokybinė analizė. Tačiau pasakytina, kad e, ES teisėjai turėtų bendradarbiauti daug daugiau negu iki šiol. Yragi bylų, kurios nagrinėjamos dviejose valstybėse narėse. Ir tos bylos vis dažnėja. Todėl toks bendradarbiavimas turėtų rūpėti, rūpėti vis labiau. Ir teisėjai turėtų keistis patirtimi. Jie turi suprasti kaip konkrečiais atvejais, nagrinėjant konkrečią bylą, reikia bendradarbiauti. Šioje programoje taip pat kalbama apie stebėseną. Taigi, po ketverių metų bus atliekamas, atliekama peržiūra šios programos. Tačiau aš manau, kad to neužtenka. Manau, kad dažniau reikėtų peržiūrėti tą programą. Ne tik kas ketveris metus. Uh, Komisija pasiūlė tik tai vieną vienintelę programą. Tai iš esmės yra konglomeratas įvairių programų, kurios yra vykdomas keliarius metus e, civilinės ir baudžiamos teisės rytyje. Iš esmės, aš anksčiau dirbau e, kultūros komitete. Ir uh, už kultūrą atsakingas komisijos narys pasiūlė pro, bendrą programą, į kurią integruotas buvo ir kitos mažesnės programos. Tačiau, e, žinoma, sakykime, kultūra tai nėra teisingumo reikalai. Čia yra du skirtingi dalykai. Tačiau aš manau, kad yra tam tikrų bendrų tendencijų. Dabar mes matome, kad į vieną programą yra suvienijama daug mažesnių programų arba mažesnių e, veiklos planų. Galbūt tai yra praktiška, galbūt tai padeda sutaupyti pinigų, tačiau ar tai pateisinama? nes, e, e, sakykime, tos programos jau dabar nebėra e, taip tinkamai kontroliuojamos. Pavyzdžiui, Europos parlamentas jau nebegali apriepti tokių programų vykdymo, nes yra daugybė biudžeto eilučių, yra daugybė programų ir planų ir visa tai tampa per, per nelik sudėtinga. Todėl kontrolė tampa vis sudėtingesnė. Taigi, tai mano tokia pirmoji reakcija į šią programą. Taigi, kultūros jau buvo srityje tas pats, bet, bet ir baudžiamoji srityje tas pats. Ponės Kleisas iš lygio komiteto. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti ponė Mišų už šios programos pristatymą. Ir aš taip pat e, norėčiau padėkoti pirmininkaučiai Danijai už e, jos komentarus. E, iš esmės, pagrindai šios programos man visiškai priimtini. Mes dabar bandome iš esmės visas tas programas, kurias iki šiol vystėme, sudėti į vieną didelę programą ir suderinti jas tarpusavyje, kad būtent ši programa būtų veiksmingesnė. Tačiau aš norėčiau iškelti kelias klausimus, bet jau tokią galimybę turiu. Aš norėčiau atkreipdėmėsi kelias problemas susijusias su pasiūlymu. Tai būtent viena problema yra ta, kad e, dabartinė e, teisingumo e, sistema yra labai susiskaldžius tiek geografiškai, tiek kalbant apie įvairias programas arba sistemas. Žinoma, komisija turėtų siekti išlaikyti geresnę, e, geresnį geografinį pasiskirstimą šios programos. Nes dabar matome tam tikrą disbalansą. Galbūt tai yra susijęs su tam tikrais procedūriniais dalykais, e, siekis pasinaudoti tam tikromis lėšomis Galbūt čia bandoma šiuo atveju e, supaprastinti mm, e, tam tikras procedūras, pavyzdžiui, finansavimo e, prašymus arba kitus dalykus. Aš manau, kad vis dėlto dabar kol kas šita sistema susijusi su programos įgyvenimu yra truputį per sudėtinga ir per daug neapibriešta. Ponas Belingeris jau minėjo tokią problemą, kad daug formuluočių šiame pasiūlyme yra labai miglotos ir neapibrieštos. Tai kasgi e, šiuo atveju manoma e, su tokia formuluotė kaip ES pridėtinė vertė? Iš esmės e, turi būti įrodyta, kad gali būti tokia pridėtinė vertė ir tik tada finansuojama atitinkama programa. Tai būtent programos e, tikslai turi būti vertinami, turi būti įrodoma, kad jinai naudinga, bet tai yra per daug nekonkretu. Labai sunku e, nustatyti, kokia programa ir suteiks pridėtinę vertę. Aš manau, kad dabar kalbant, kalbėti apie finansus truputį gal net vėloka, nes mes jau rengiamės kitai daugiametiai finansiniai programai. Galbūt reikėtų sudaryti sąrašą naudos gavėjų. Paskelbti tą sąrašą. Tai būtent, kad būtų nurodyta, kokie naudos gavėjai gavo, kokias lėšas. O kodėlgi mes e, taip vengėme to viešumo, iš tikrųjų turi būti nus, e, parodyta, kokios programos yra finansuojamas, kokios ne. Tai būtent Tai yra tie aspektai, kurie man pirmiausia krito į akį, į kuriuos norėjau reaguoti. Na, matau, kad iš tiesų yra apie ką diskutuoti ir ne vienas narys nori pasisakyti, ponas Vandekamp. Ačiū, panė pirmininkė, aš kalbėsiu taip pat olandiškai, kaip ir ponas, ponas Kleisas. Atsiprašau, kad truputį vėluoju posėdį tačiau aš pasikviečiau į svečius 40 e, studentų iš Olandijos. Ir e, truputį užtrukau. O dabar nagrinėjame tikrai įdomų dalyką. EPP e, frakcija pritarė tam, kas yra nurodyta šioje programoje. Žinoma, tie dalykai visi mums suprantami ir aiškus. Jie buvo dar kartą mums paaiškinti ir pristatyti. Tačiau Aš manau, kad turėtų ši programa būti labiau e, konsoliduota, truputį e, konkretesnė turėtų būti programa, kad jinai būtų geriau įgyvendinama. Galbūt reikėtų e, pusiausvyros geresnės ieškoti ir įgyvendinti tinkamai Stokholmo programą, pasitelkiant šitos programos nuostatas. Tai būtent, kad galėtume geriau kovoti su nusikalstamumu. Tačiau dabar žvelgiant tą programą, aš net nežinau, ar čia yra teisinga. Kiekvienas dabar gauna truputėlį, sakykime, ar to finansavimo, ar pagalbos, tačiau ar visa bendra programa tikrai veiks, nežinau. Ar, jis, ar tai bus veiksminga? Kai mes įvertinsime programos veiksmingumą, čia irgi kitas klausimas nes reikia įrodyti, e, kodėl, pavyzdžiui, tinkama programa arba tinkamas planas yra tinkamas finansavimui, kad būtų gauta iš tų kelių šimtų milijonų, koks milijonas. Reikia vis dėlto kažkokių kiekybinių rodiklių, kurie įrodytų, kad atitinkamų planų ar programa kažkas pasiekta. Iš esmės, teisėjai Europoje vidutiniškai nelabai daug žino apie ES teisę. Aš manau, kad turėtume juos labiau supažindinti su ES teisė. Ir manau, kad komisija ir taryba ir šiuo atveju turėtų galbūt sustiprinti mokymą šioje srityje. Ačiū, ponė Gans. Pone Gans. Ačiū. Labai esu būsima šešėlinė pranešėja rengianti nuomonę dėl šios programos. Aš manau, kad galėtume pritarti taip vadinamai B pasirinkčiai ir turėti dvi, o ne šešias programas. Tačiau kaip ir kiti kolegos, kurie <clears throat> kalbėjo iki manęs, taip ir aš manau, kad reikia daugiau konkretumo, nes Tai, kad bus tik dvi programos, gali reikšti, kad jos bus veiksmingesnės, paprastesnės. Kitas dalykas yra, ar bus jos pakankamai skaidrios kaip bus skirstomo asignavimai įvairiems tikslams pasiekti kiekvienais metais, kaip darbo programų tikslai ir prioritetai bus finansuojami, kiek šiame darbe dalyvaus Europos parlamentas, kiek Europos parlamentas galės įtakoti veiklos programų sudarimą ir taip pat e, lėšų skirstimą. Dar vienas dalykas tai yra stebėsina, kontrolė ir vertinimas. Būtini šioje srityje labai aiškus rodikliai. Aš žinau, kad mes kalbame apie rodiklius ir tai yra tokie rodikliai, kuriuos, kurių, kuriuos labai sunku įvertinti, bet esu tikra, kad mūsų piliečiai žinotų aiškiai, kaip yra panaudojamos lėšos, nors aišku, asignavimai šioms programoms, jų priemonėms nebus labai dideli, bet turi būti užtikrintas tų priemonių gyvendinimo veiksmingumas. Taigi dar vienas svarbus aspektas, kurį minėjau ir pakartosiu jį, yra skaidrumas geografinis pasiskirstimas, geografinė apriptis, geografinė pusiausvyra yra vieni iš tų elementų, kurie turėtų būti įtraukti į rodiklius, bet rodiklių sistemą mes dar svarstome ir apie ją pasisakysime. Ačiū toliau, ponia Risbek. Ačiū, ponia pirmininkė. Man irgi labai malonu matyti šį pasiūlymą ir sieki supaprastinti dabar įgyvendinamas programas, atsikratant veiksmų dubliavimo, kuris egzistuoja. Taigi tai yra pliusai. Kita vertus, mane šiek tiek nuliūdino kai kurie kiti dalykai. Kaip jau ir sakė kolegos, taip ir aš pakartosiu, kad programa per nelikukli. Taip, jai skirtas biudžetas tikrai kuklus, dėl to tenka apgailestauti. Kuklus biudžetas verčia e, visą dėmesį skirti pagrindiniams dalykams. Bet man regis ES nepakankamą dėmesį skyrė visiems programoje išvardytiems dalykams, o kadangi e, programos biudžetas bus kuklus, tai reikia labai gerai pagalvoti, kam skirsime didžiausią dėmesį ir kokie bus mūsų prioritetai. Kitaip sakant, mums reikės finansuoti programas vadovaujantis nuostata, kad turi būti finansuojami patys pagrindiniai dalykai. Dar vienas dalykas tai yra darbų grafikas. Mes suprantame, kad atsižvelgianti galutinį nustatytą susitarimo terminą, turėsime gerai padirbėti iki metų pabaigos. Taip pat kyla ir metodikos klausimas. Keletas kolegų jau pastebėjo, kad programa suformuluota gana abstrakčiai. Komisijos atstovė ir komisija pati, komisijos narė pati sakė, kad pasirinktas aprašas atitinka dera su atliekamu darbu, bet visgi egzistuoja tam tikros spragos. Todėl reikės sukonkretinti programą ir suteikti jai geresnį turinį. Manau, kad didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas mokymui, teisėjų mokymui, švietimui teisės srityje, nes daug yra rūpimų dalykų. Mes negalėsime sukurti teisingumo erdvės Europoje, jeigu nebus užtikrinti atitinkamų subjektų tinkami mokymai. Taigi mokymai yra pagrindinis dalykas, jeigu norime, e, kad viskas veiktų. Ir bent jau mokymai programoje turi būti labai konkrečiai apibriešti. Dar kitas dalykas, kad turėtume plačiau informuoti visuomenės apie tokios programos įgyvendinimą ir užtikrinti, kad apie programą bus žinoma kaip galima plačiau. Todėl turime panaudoti visus įmanomus turimus išteklius, kompiuterius, skaitmeninės technologijas ir paprastesnėmis priemonėmis skleisti žinias apie programą. Dabar dėl metodikos. Taip, rodikliai reikalingi, nebejotina. Bet kai vertiname jau atliktus darbus ir kai žvelgiame, kaip pavyko įgyvendinti tris ankstesnės programas, tai tų programų įgyvendinimo vertinimas rodo, kad neišvengta trūkumų. Aš sakau trūkumai, bet iš tiesų turiu galvoje kai ką kitą. Buvo valstybių narių, kurios visiškai negavo jokio finansavimo, nepaisant to, kad jos teikė paraškas. Kai kurios valstybėms narėms apskritai nebuvo atstovaujama įgyvendinant programas ir šios problemas reikia išspręsti. Man atrodo, kad e, kai labai norima atrandami būdai ir manau, kad programos įgyvendimas gali būti labai veiksmingas nepaisant nedidelio programos įgyvendinimui skirto biudžeto. Bet aišku, darysime viską, ką galime ir Aldo frakcija tikrai remia programos įgyvendimą. Panas Pronksas. Na, iš tiesų, idealius siekis sukurti teisingumo erdvę, bet tai reiškia, kad reikia derinti teisinės sistemas arba pačią teisę, kuri yra labai skirtinga ir skiriasi kiekvienoje valstybėje narėje. Teisės derinimas yra nepakankama sąlyga ir anaip tol negarantuoja kad bus užtikrintas teisingumas. Bet negalime pasitenkinti padėtimi tose valstybėse narėse, kurios bando įkalinti asmenys už tai, kad jie reiškia savo nuomonę arba stengiasi primesti savo nuomonę arba uždrausti, ką nors tai, kas vyko Armenijoje 15 metais, tikrai e, negali būti vadinama teisingumu, lygiai kaip ir totalitarinės sistemos politikai negali būti vadinti teisingumo vykdytojais. Kai kalbame apie teisingumą 27, o faktiškai tuoj bus 28 valstybėse narėse, tai turime užtikrinti, kad pirmiausia ta programa, kuri yra skirta teisingumu užtikrinti, pati yra teisingai parengta. Yra dar ir papildomų įvairiausių teisinių priemonių, tokių kaip Europos arešto orderis, kuris tikrai ne visada tarnauja mūsų bendriems teisingumo interesams, nes praktiškai Europos arešto orderis yra skirtas įkalinti žmogų, apeinant ekstradicijos procedūras. Bet kokios pastangos suderinti ir papildyti vieną teisinę sistemą kitą tikrai negali būti motivuojamos teisingumo a, argumentu. Mes šiandieną jau išgirdome minčių apie lėšų panaudojimą. Paprastai visi džiaugiasi, kai lėšos yra gerai panaudotos, bet lėšų panaudojimas nereiškia, kad bus sukurta veiksminga teisingumo erdvė. Lygiai taip, kaip visi e, karai e, viduramžiais neužtikrino, kad bus išsaugotos taikos. Pone Mišų. Aš manau, kad yra labai svarbu išklausyti visų nuomonės apie tai, kaip galima patobulinti šį pasiūlymą. Aš galiu pritarti daugeliu jūsų minčių ir pakviesti jūs padirbėti kartu su mumis per artimiausius mėnesius. Bet vieną dalyką galiu aiškiai pasakyti. Net jei ir nebus skirtas didelis biudžetas, tas projektas vis tiek yra svarbus. Nes jeigu kas nors padaro klaidą, tai turime pripažinti, kad tai, ką mes finansinių požiūrių panaudojome, anksčiau buvo kur kas didesnės lėšų sumos negu ta, kuri bus skirta dabar. Todėl lėšos turi būti panaudojamos kaip galima geriau ir veiksmingiau siekiant užsibrieštų tikslų. Išgirdau nemažai pastabų dėl programos abstraktumo. Norėčiau priminti, kad neturime pamiršti, to neturi pamiršti nei komisija, nei Europos parlamentas, kad egzistuoja metinės veiklos programos, skirtos kiekvienam, kiekvienai veiklos ryčiai ir jos remiasi šią pagrindinę programą. Taigi egzistuoja visa bendra didelė sistema ir jos kontekste labai svarbi metodologija. Kaip mes vertinsime, kai kurios valstybės narės sako, kad daugiau reikia skirti dėmesio vertinimui ir kontroliai, bet visus šios klausimus aptarsime per artimiausius kelis mėnesius. Kai kalbame apie geografinę aprepti, tai šiuo atveju galiu pasakyti vieną dalyką. Turime stengtis, kad programos būtų kuo įvairesnės ir duotų naudos piliečiams, ir valstybėms narėms. Bet negalime priversti piliečių teikti paraiškų. Galbūt e, mes turėtume su institucijomis galvoti, kaip galėtume skatinti galimus naudos gavėjus, kad iš įvairių ES valstybių narių būtų gautos paraiškos. Mes apie tai galvojame. Dar vienas dalykas. Aišku, metinė veiklos programa, ataskaitos padės užtikrinti geresnį lėšų panaudojimo skaidrumą. Ne komisijagi tuos pinigus panaudos. Komisija tiesiog valdys, bus atsakinga už biudžetą. Todėl komisijai labai svarbu, kad būtų uh, lėšos tinkamai tvarkomos, tinkamai valdomos ir kad jos būtų panaudotos dar geresniems rezultatams, negu anksčiau pasiekti. Ačiū, kągi, suteiksiu žodį dabar pranešėjams, kad jie padarytų išvadas ponas Kleis. Pirmiausia. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai. Aš šiek tiek nustebau, klausydamasis įvairių frakcijų, atrodo, kad jos pasieks tam tikrą konsensą. O čia kalbant ypač apie kriterijus, apie tikslą ir apie skaidrumą, matau, kad konsensusas artėja. Matau, kad vertinimas įvairių frakcijų e, eina vieną kryptimį, bent daugmaž sutarimas akivaizdus. Galime bandyti kartu su komisija ir taryba dar suderinti mūsų pozicijas ir žinoma ir su e, pono Berlingveriu. Pono Berlingveri, na. Ačiū toliau, ponas Berlingveris. Taip, pirmininkai, ir aš kalbėsiu labai trumpai. Man regis, kad bent jau iš dalies pasiekėme sutarimą dėl kai kurių programos elementų, ir noriu patikinti komisiją, kad imsimės visų įmanomų priemonių, kad glaučiai bendradarbiautume su komisija, mes to siekėme visada praeitie. Ir taip pat teiksime komisijai savo konkrečias pastabas, tikėdamėsi, kad mūsų galutinis pranešimas padės komisijai, kaip galima geriau išspręsti įvairias šiandien šioje salėje nuskambėjusias problemas. Bet yra keltas dalykų, kuriuos norėčiau atskirai išskirti. Pirma, būtina ir toliau rimtai dirbti, lyginant teisinės nuostatas su tų teisinių nuostatų praktiniu kasdieniu įgyvendinimu. reikia imtis visų įmanomų priemonių, kad mūsų piliečiai gautų naudos iš tų veiksmų, kurių imamasi Europos lygių. 27 valstybėms narėjams skirta programa vienoje ar kitoje srityje visada pasižymė vienu dalyku ją sunku įgyvendinti. Dar vienas dalykas, tikrai daug dėmesio reikia skirti mokymams. Vėlgi komisija nemažai jau yra padariusi, dirbo kartu su parlamentu, tačiau tikiuosi, kad septyniarių metų programos ribose mes dar daugiau galėsime padaryti. Pirmininkas, ačiū visiems už diskusiją, ačiū už išdėstytą nuomonę, ypač dėkojame Teisės reikalų komiteto garbėsiams narėms, nariams, kurie prisijungia prie mūsų, svarstant šį svarbų dokumentą ir ypač kalbant apie teisėjų mokytoją. Taigi, ačiū Jums, o mūsų komitetas jau pasirengęs pereiti prie kito klausimo Europos piliečių metai, 2013 Europos piliečių metai. Pirmininkas atsiprašo. Nepastebėjau, sako pirmininkas, 17 darbo tvarkės punkto. Taigi, 17 darbo tvarkės punktas ir tai yra 14-20 metų teisų ir pilietybės programos nustatymas. Mūsų kolegė Kinga Gans, Gans rengia pranešimą, bet taip pat ir civilinio teisingumo direktorato direktorė Paraskevė Mišų taip pat pristatys šią programą, įglaužiai susijusi ir su daugiametė finansavimo programa. Ir numatoma teisų ir pilietybės programa turėtų prisidėti prie tų teisų, kurios įtvirtintos uh, prie Lisabono sutarties pridėtoje hartijoje geresnės apsaugos. Ši teisų ir pilietybės programa tęsia šiuo metu įgyvendinamas programas. Pirmoji programa tai yra pagrindinės teisės ir pilietiškumas, antra programa DAFNE 3 ir trečia tai yra programos skirtos užimtumui ir socialiniam solidarumui skatinti skyrių antidiskriminavimas ir įvairovė bei lyčių lygybė. Turiu pasakyti, kad um, teisų apskritai sritis buvo apibriešta kaip labiausiai kenčianti nuo suskaldimo, todėl Šiandieną mes apsarsysime šios dalykus. Pirmiausiai suteiksiu žodį poniai Mišų, o paskiau pasisakys ponas Lars Sonskoflent. Pone Mišų. Na. Ačiū, kad suteikėte žodį. Iš karto atsiprašau, kad tikriausiai išgirsite jau nuskambėjusias mintis, nes uh, iš principo uh, ankstesnė, anksčiau aptarta programa ir teisų ir pilietybės programa yra labai panašios tarpusavėje. Vėlgi, lapkričio 15 dieną mes pristatėme antrąją programą, tai yra teisų ir pilietybės programa laikotarpiai nuo 2014 iki 2020 metų. Kita programa dėl teisės reikalų aš ką tik pristačiau teisingumo programą. Taigi mes tengiamės užtikrinti, kad būtų užtikrintos tinkamos sąsajos, atitinkamai panašios procedūros, kurios duotų naudos, naudos gavėjams ir kad abi programos um, siektų tų pačių tikslų. Komisija numatė skirti šios programos įgyvendinimui 435 milijonus eurų. 39 milijonus eurų kas met, vadovaujantis pasiūlymais dėl įvairių iniciatyvų šioje srityje, teisės srityje ir taip pat skatinant verslą bei piliečius įsitraukti darbą. Programos siekis tęsti tą sėkmingai pradėtą, įgyvendinant tris programas, darbą. Jau programos buvo minėtos. Pamatinės teisės ir laisvės, Dafne 3 ir taip pat um, nediskriminavimo ir įvairovės bei lyčių lygybės paprogramio gyvendinimas. Mes siekiame šią naują programą supaprastinti pagrindinę veiklą, bet tai nereiškia, kad mes skiriame mažiau dėmesio toms rytims, kuriuose įgyvendinamos trys anksčiau minėtos programos. Pakeista Naujos programos struktūra taip pat nereiškia, kad trys dabar gyvendinamos programos tiesiog dinks. Ne, komisija siekia perimti ir tęsti pradėtą veiklą, ją tobulinti, užtikrinant geresnės sąsajas tarp įvairių vykdomų programų. Ypač komisija rimtai atsižvelgia Europos parlamento rezoliuciją dėl DAFNE programos rezultatų ir busimų tikslų. Mes atsižvelgėme į tai, kad parlamento nuomonė DAFNE programos ateitis yra labai svarbus dalykas. DAFNE programos įgyvendinimą nuolatos rėmė Europos parlamentas nuo pat tos programos sukūrimo. Tiesa, reikia pasakyti, kad pats pavadinimas nelabai aiškus galbūt, bet visa veikla tikrai gerai atsispindi programoje. Pagal naują teisų ir pilietybės programą komisija siekia sukurti geriausias įmanomas sąsajas tarp kelių sričių, tai yra kova su smurtu, lyčių lygybė, vaiko teisės. Šias tris sritis apima viena ir ta pati programa. Teisų ir pilietybės programa padės sukurti erdvę, kurioje piliečių hartijoje ir sutartyje įtvirtintos teisės bus skleidžiamos ir apsaugotos. Taip pat programa teiks aiškę paromą toms politikoms, kuriomis skatinama kovoti su bet kokia diskriminacijos forma ir uh, užtikrinti lyčių lygybę. Šie du dalykai yra patys svarbiausi, pavyzdžiui, apsaugant nusikaltimų aukas. Taip pat mes siekiame įtraukti ir Romos reglamentus, apriepti Romos reglamentus. Mes ir toliau ketiname tęsti pradėtą darbą nediskriminavimo srityje, pavyzdžiui, užtikrinant Romų teisės. Kalbant apie vaikus, nebejotinai bus toliau skiriamos lėšos įgyvendinti labai svarbes iniciatyvas, kaip pavyzdžiui karštos telefono linijos, kurią galima pranešti apie dingusius vaikus. Tai labai svarbu, kada vaikai yra grūbiami. Nemažiau svarbu yra tos priemonės, kuries skirtos apsaugoti vaiko gyvybei iškilus ją pavojui. Dar vienas dalykas, kad ši programa nebijotinai susijusi su asmens duomenų apsaugos dokumentų paketu, dėl kurių dabar deramės, ir kitomis procesinėmis piliečių teisėmis. Noriu paminėti dar keletą anksčiau jau nuskambėjusių dalykų. Mes naujai įvertinome rengiamą programą, atsižvelgdami į tai, kas buvo jau daryta teisingumo erdvėje ir prieim išvados, kad reikia supaprastinti, siekti didesnio veiksmingumo ir daugiau naudos, nepamirštant, aišku, ir veiksmų lankstumo. Tas lankstumas reikalingas, kad galėtume prisitaikyti prie naujos finansavimo sistemos 14-20 metais. Taip pat turiu pasakyti, kad diskusija dėl šios programos taryboje jau prasidėjo. Nema, ne, žiau nekantrai laukiame ir diskusijų su Europos parlamentu kad galėtume patobulinti atitinkamas programos sritis. Ponas Lint. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami Libė komiteto nariai. Aš kalbėsiu trumpai, kadangi dauguma mano minčių jau buvo išsakyta, kai aptarėme ankstesnę programą. Noriu paminėti, kad šią programą svarsto naujoji tarybos ad hoc darbo grupė ir ji nagrinėja šią programą lygiai greičiai su kita teisingumo programa. Tai atrodo visai logiškas požiūris, kadangi labai daug e, panašių klausimų kyla derantis dėl šių dviejų skirtingų pasiūlymų. Visų pirma, be abejo, kaip sakiau, laiko terminai yra vienas iš svarbių klausimų. Jis yra svarbus ir kalbant apie šią programą. Ir todėl mes šitą programą taip pat esame įtraukę prie prioritetinių klausimų. Ad hoc darbo grupėje vykusios diskusijos parodė, kad valstybės narės iš esmės pritarė komisijos tikslui paprastinti ir racionalizuoti reglamentavimą šioje srityje. Ir nekantriai laukiu, kol išgirsiu Europos parlamento nuomonę ir norime pradėti diskusiją su parlamentu kaip galima greičiau. Dėkui. Toliau išklausykime mūsų komiteto narių. Ponas Buzutil. Dar pranešėjai, atsiprašau labai, ponė Gons. Dėkui. Sunku kalbėti apie šią programą, neminint kitos programos, kadangi kalbėdami apie pirmąją programą, taip pat nuolatos minėjome dubliavimąsi. Ir e, čia, šia programa taip pat siekiama skaidrumo, veiksmingumo, geografinės pusiausviros, lygiai kaip ir kalbant apie ankstesnę programą, teisingumo programą. Taip pat manau, kad labai svarbu įtraukti parlamentą planuojant kasmetinės veiksmų programas. Ir tiesa, kad negalima dabar nuspėti, kokie bus prioritetai 2020 metais, tačiau yra labai svarbu ruoštis. Ir planuoti finansavimą. Komisijos atstovė taip pat minėjo paprastinimą, veiksmingumą ir visą kitą. Ir aš manau, kad labai svarbu į visą šią savoką žvelgti konkrečiau. Supaprastinimas yra svarbus, kalbant apie lėšų valdymą komisijoje, bet ir labai svarbu supaprastinti taisyklės ir taisyklės naudos gavėjams, kadangi dabar tos taisyklės labai sudėtingos. Kalbant šiek tiek labiau apie šios programos ar abiejų programų turinį, galiu pasakyti, kad vienas iš aspektų yra pilietybė. Šis aspektas yra konkretesnis, apie jį kalbama aiškiau. Ir manau, kad čia galima taip pat geriau nuspręsti ir nuspėti, kokie bus prioritetai. Kitasgi aspektas yra pagrindinės teisės jis yra daug abstraktesnis. Todėl svarbu informuoti visuomenę. Manau, kad labai nedaug Europoje yra piliečių, kurie žino, ką reiškia Lisabonos sutartis jų teisėms, kaip jie gali pasinaudoti Lisabonos sutartimi. Ir parlamente jau keletą kartų buvo paminėta, kad reikia daugiau darbo šioje srityje, labiau reikia informuoti visuomenę ir apskritai visą pagrindinių teisių sritį reikia stiprinti. Europoje pastaraisiais metais daugėjo piliečių, kurie jaučia, kad jų teisės nėra vienodai saugomos, pavyzdžiui, Romai, LGBT žmonės ir kitos visuomenės grupės. Ir kadangi horizontalioji nediskriminavimo direktyva nebuvo dar patvirtinta, manau, kad reikia stengtis e, numatyti reikiamas priemonės, kurios galėtų padėti pasirenkti šios direktyvos įgyvendinimui. O jeigu kalbėsime apie piliečių teisės, tai reikia nepamiršti pagrindinių ES principų, pavyzdžiui, laisvių ir demokratijos principo. Ir kai kalbame apie visuomenės informavimą, tai reikėtų pradėti nuo vaikų, mokyklinio amžiaus vaikų. Kitaip nereikia stebėtis, kad, kad vyresni žmonės ne viską žino apie savo teisų apsaugą. Taigi, manau, kad įgyvendant šias abi programas, Europos parlamentas turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį planuojant kasmetinės veiksmų programas. Galima mūsų komitete nesvarstyti apie lėšų sumas, tam yra skirti kiti komitetai. Mums, manau, reikėtų daugiau dėmesio skirti šio pasiūlymo turiniui. Dėkui. Ačiū, ponė Gons. Toliau ponas Busutil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbu Robertos Andželylė apie piešišėnės pranešėjos vardu, kuri šiandieną su prezidentu Šulcu lankosi Atenuose, susitinka su Graikijos parlamentu. EPP frakcija sveikina tai, kad pateiktas toks pasiūlymas, kurio racionalizuojama ir paprastinama viskas apjungiant dabar galiojančias ir gyvendinamas programas. Dėl to labai džiaugiamės, kadangi manome, kad tai padės išvengti nereikalingo lėšų švaistimo ir nereikalingos biurokratijos bei administracinės naštos. Taip pat nors dar tik pradžia, bet norime jau pasidžiaugti kai kuriais konkrečiais pasiūlymo elementais. Mums jie svarbiausi. Tai yra bendrasis siūlomos programos tikslas. Taip pat e, didelis dėmesys vaiko teisėms. Taip pat, e, kad pabrėžiama E, jog programos tikslus turėtume pasiekti organizuodami mokymus pareigūnams bei informuodami visuomenę ir taip pat pastangos supaprastinti finansavimo sistemą mums atrodo labai sveikintinos ir turėtume tokią metodologiją kiek galima aktyviau taikyti, kiek galima labiau viską paprastinti. Ir taip pat mums svarbu, kad yra numatoma parama pagrindiniams europinėms tinksla, tikla, tik, tinklams, kurie bus naudingi gyventinančios programos tikslus. Pone Dželili prašė manęs perduoti, kad labai daug NVO jau susisiekė su ją, pateikė savo pasiūlymus ir galimus programos pakeitimus jau nurodė. Ji mano, kad galima paminėti e, vieną iš tinklų, Missing Children Europe, tai yra e, karštoji linija 116000, e, kuri yra skirta pranešti apie dingusius vaikus. Tai buvo pasiūlymas įtraukti šitą karštąją liniją į programos taikymos rytį, kad finansavimu galėtų pasinaudoti ir uh, tie, kas yra atsakingi už šios karštosios linijos veikimą. Tokios yra pirmosios mintis iš EPP frakcijos, bet be abejo po to pateiksime konkretesnių pasiūlymų. Dėkoju, ponė Vikstrom. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi esu šešėlinė pranešėja Aldė vardu, noriu padėkoti komisijai už programos pristatymą. Iš tiesų, jos tikslas yra puikus. Pasiūlymas, kaip girdėjome, yra paremtas dabartinėmis programomis DAFNE 3, pagrindinių teisų ir pilietybės programa bei e, lyčių lygybės užimtumo ir socialinio solidarumo programomis. Finansavimo procedūros paprastinimas, orientuojantis į rezultatus, iš tiesų yra labai geras tikslas. Ir esu tikra, kad galėsime atrasti daug naudingų sąsajų, tačiau mums kyla ir tam tikrų abejonių. Gali būti, kad nepakankamai dėmesio gaus kai kurie šios sektoriaus veikėjai, nes, kaip žinome, dažnai koja pakišala smulkmenos. Aš manau, kad Dafne 3 turėtų likti atskirų tikslų. Ir norėčiau išgirsti iš komisijos, kaip jūs planuojate uh, toliau e, įgyvendinti konkrečius veiksmus, kovojant su smurtu prieš moteris ir vaikus, kam dabar yra skirta DAFNE 3 programa. Ir dar viena abejonė yra ta, kad lygybės siekis nebus taip akcentuojamas, kaip yra akcentuojamas dabar. Tai būčiau dėkinga už komisijos patikslinimus. Ir taip pat noriu pasidalinti su jumis kitomis savo uh, mintimis konkrečiai dėl ketvirtojo straipsnio. Antroji šio straipsnio dalis įvardyja labai daug tikslų, manome, kad jų yra per daug ir iškyla grėsmė, kad tie tikslai persidengs. Iš tiesų, tuos tikslus reikėtų įvardinti atskirai, kad būtų aiškiau. Ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad kiekvienam iš tikslų būtų skiriama pakankamai dėmesio. Taip pat siūlau įrašyti ksenofobiją ir ekstremizmą prie šių tikslų, kadangi ksenofobija ir ekstremizmas tampa vis aktualesni, vis labiau plinta valstybėse narėse, tad turėtume imtis atitinkamų priemonių kovoti su jais. Ir ši programa būtų puikia priemonė tokiam tikslui. Ir iš esmės, kai kalbama apie lyčių lygybę kartu su vyresnių asmenų bei neįgalių asmenų diskriminavimu. Tai yra visiškai skirtingos kategorijos ir jos turėtų būti įvardėmos ir aptariamos atskirai. Pone pirmininkė, tokio mano pirminiai pastebėjimai ir nekantrauju pradėti toliau dirbti su mūsų pranešėja pone Gonski, tai šešėnės pranešėjais ir komisija. Dėkoju. Kaup. Ačiū, ponė Kirkov. Pone pirmininkė, aš turiu tik tai kelias pastabas šio klausimu. Aš tik norėjau pabrėžti, kad turėtume būti atsargus su savo ryštingomis programomis. Aš pat tos programos yra labai pageidautinos, tačiau turėtume siekti, kad jos nebūtų per daug ryštingos nes e, jos tada nebus koncentruotos ir nebus sužvelgtos e, vienam konkrečiam tikslu. Žinoma, e, yra daug žmonių pageidavimo, tačiau nebūtinai mes visus juos galėsime išpildyti. Aš manau, kad mes turime galimybę išspręsti visą šį informaciją, informavimo, mokymo ir mm, dėmesio atkreipimo klausimą išspręsti. Uh, Tai kad būtent e, visą tai būtų pateikta ypač jauniems žmonėms ir žmonėms visoje Europos Sąjungoje. Kad būtent jie galėtų užmėgsti ryšį su kitais jaunais žmonėmis visoje, visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad e, mes turėtume išnaudoti šias galimybės. Aš manau, kad mes e, turėtume tik atkreipti dėmesį į informacijos centrus, kurie yra čia Europos parlamente. Ir mes suprasime, kad jeigu mes siekiame kažko tinkamai, jeigu tinkama, pasiūstume tinkamą signalą, tada yra ir geras rezultatas. Ir žmonės labai teigiamai reaguoja tada į tokius dalykus. Nes kartais m, mm, informacija nepasiekia savo adresato. Aš manau, kad mes e, turėtume paremti tai, e, tai kas jau yra ir turėtume užtikrinti, kad būtų informacijos klaida užtikrinta tinkama. Aš manau, kad tai yra, e, tai yra darbas, kurį galėtų atlikti Europos e, parlamento biurai arba atstovybės visame pasaulyje. Ir mes e, turėtume vis dėlto išlaikyti savo iniciatyvas šioje srityje, nes bet kokiu atveju supratimas ir atsakomybės suvokimas yra pirmiausia adresuojamas jauniems žmonėms. Ir būtent mes turime spręsti klausimus, kurie jiems ir rūpi ir kurie susiję yra su Europa. Pone Džekolino. Ačiū, ponė pirmininkė. Šitokia programa, kuri susijusi su Europos pilietybę. Yra labai graži, tačiau iš esmės e, kasdienėme gyvenime mes nebūtinai išvelgėme tą Europos pilietybę. Mes dažniausiai susidurime, susidurime socialinę realybę, su sveikatos apsaugos problemomis, tačiau pagrindinių teisų ir pilietybės klausimas nėra toks aktualus. mes turėtume per tinkamą laiką pasirinkti tinkamą veiksmų planą, e, o šiuo atveju mes e, e, tarsi išsisklaišti barstame. Ir netgi nepasieksime to tikslo, kadangi yra daugybė mažų tikslų, nes Europos pilietybės tikrai to žodžio prasme nėra ir e, jinai nėra e, konkrečiai apibriešta ir čia, apie čia pakankamai neaiškiai kalbama. Taigi neaišku, ką čia mes turime skatinti ir kokio tikslo mes turime siekti. Šiuo atveju mums rūksta tikslo krypties. Mums reikia ne tik tai ryštingos programos, bet ir reikia ir įgyvendinamos programos, tokios, kurį būtų galima įgyvendinti. Ačiū ponė pirmininkė. Kai mes kalbame apie racionalizavimą ir supaprastinimą, tada aš klausausi e, truputį su nepasitenkinimu tų kalbų. Bet iš esmės aš bandžiau įsiklausyti jūsų argumentus, tačiau man nelabai pavyko, nes ši programa bando per daug apriepti, per daug pasiekti. E, tačiau iš esmės, jeigu siekime per daug, tai mes e, pasieksime tikrai labai nedaug, nes e, trūksta vieno bendro tikslo. Mes turėtume dabar imtis tokių priemonių, kurie, kurios būtų aiškiai matomos piliečiams. Mes turime būti aiškiau matomi piliečiams, nes piliečiams reikia aiškių europinių signalų. O dabar mes tarsi supainiojame įvairius dalykus ir viskas tampa per daug sudėtinga. Mes jau kalbėjome taip pat apie teisingumo programą ir e, e, kaip čia turėtų būti derinamos tos įvairios programos. Kalbėjome apie, apie piliečių Europą, apie šią programą. Dabar kalbama apie įvairias kliūtis, kurios trukdo įgyveninti šią e, Europos pilietybės programą. Aš nagrinėjau šias temas ir galiu konstatuoti, kad mums trūksta aiškios perspektyvos. Jeigu mums nepavyks e, aiškiau išreikšti savo poziciją, būti aiškiau matomiems, tada mes nepasieksime tinkamo rezultato. Vadinasi, mes turime teikti, mums reikia konkrečios informacijos, tačiau mes nežinome, iš kur gausime tą informaciją, mes turime tai sužinoti. Ačiū. Ar jūs e, e, baigėte kalbėti? Taip. E, galbūt galėtumėt kreiptis į ponę Mišų, jūs turite gal kelis komentarus dėl to, kas buvo pasakyta, pagrįšime prie ponios Gans. Ji, kaip pranešėjai, galės pateikti savo išvadas. Aš iš esmės turiu tik tai kelias bendro pavadžio pastabas, nes kaip, žinau, nes kaip žinia, kaip jau sakiau, mes dar tik tai pradedam diskusijas. Ir remiantis jūsų argumentais ir tarybos argumentais, mes būtent ir renksime tą galutinį pasiūlymą. Žinoma, tas supaprasnimas ir veiksmingumas, į juos mes atsižvelgėme. Mes stengiamės geriau gyveninti tas programas. Mm. E, tačiau aš pasakysiu kelis dalykus, kurių dar nepasakiau prieš tai. Mes netgi viduje e, pradėjome e, supaprastinti tas programas ir procedūras, kad naudos gavėjai galėtų geriau pasinaudoti ir finansavimu, ir programos teikiamais galybomis. Tai žinoma, mūsų tikslas yra, kad mes būtumėm matomi, mes turime būti veiksmingi, daryti poveikį, siekti tam tikrų rezultatų, kad būtų teisės įgyvendinamos ir kad piliečiai žinotų, kaip tas teisės įgyvendinti. Ir būtent e, koks tų teisų poveikis. Žinoma, mes norime informuoti piliečius apie jų teisės, tačiau aš nemanau, kad uh, uh, šios programos, e, nesvarbu, koks, koks būtų jų tikslas, jos yra skirtos tik tai mūsų matomumui. Mes turime ir atitinkamus konkrečius tikslus. Dabar dėl e, kitų dalykų, kaip komisija įtrauks įvairius elementus į vairias programas, kuriuose dabar egzistuoja. Aš, e, aš žinau, kad buvo padaryti tam tikri pasiūlymai, išsamus pasiūlymai dėl šios programos. Aš mačiau labai, tiksliau išgirdau e, labai įdomių argumentų, kuriuos e, galima įtraukti į mūsų pasiūlymą. Tačiau bet kokiu atveju e, mes turime būti atsargus, nes kai kurie pasiūlymai gali sukelti pavojų visai struktūrai, visai architektūrai šio pasiūlymo. Taigi, mes dar diskutuosime ir tik tada priimsime šią programą. Taigi mes diskutuosime ir toliau ir aš tikiuosi turėsime galimybę aptarti ir išsameu šios e, dokumentus. Taigi, panegons, jums dabar žodis. Ačiū. Aš e, taip pat e, džiaugsiuosi mm, dirbti, džiaugsiuosi galimybę dirbti su šiais dokumentais. Aš e, pasakyčiau, kai kurių kolegų komentarai ir argumentai yra, buvo tikrai naudingi. Ir mes turėtume surasti pusiausvyrą, kad būtų aiškus tikslai, skaidrus, pasiekime tikslai, bet tų tikslų neturi būti per daug. Mes turime surasti tokią pusiausvyrą. Aš manau, mūsų pagrindinės gairės turėtų būti Europos prietinė vertė. Žinoma, ją sunku apibrėžti e, Tačiau, e, kaip jau girdėjome, kad e, tie tikslai, tie, e, tos lėšos galėtų prisidėti, tiesioginis finansavimas galėtų prisidėti prie tos pridėtinės vertės kūrimo arba kitų išteklių galima surasti. Mes taip pat bandysime siekti įvairių lėšų sinergijos, tai būtent įvairių fondų sinergijos. Žinoma, nediskriminavimo ir kovos su skurdu programas taip pat galėsime įtraukti į mūsų finansavimo programą. Tai, tai būtų ir tarsi sinergija tų programų. Taigi ačiū visiems už pastabas ir dirbsime toliau. Ačiū. Jeigu nėra daugiau pastabų, tai baigėme šį darbo atvarkės punktą. Dėl e, teisų ir pilietybės programos nustatymo. Dabar persime prie kito darbo tvarkės punkto susijusio su Europos piliečių metais. 2013 metai bus Europos piliečių metai. Pone Papadopolo yra mūsų pranešėja šio klausimo, jie jau atvyko į salę. Mes aptarsime pakeitimus, kurie buvo pateikti dėl jos pranešimo. Pone Papadopolo pateikė savo pranešimą pastarajame Libio komiteto posėdėje vasario 9 dieną. Pranešėjai pateikė taip pat ir pakeitimų. 114 pakeitimų buvo mm, pateikta dėl komisijos pasiūlymo. Dėja, tik tai originalo kalba ir e, pranešimas, o kovo 9 dieną mes laukiame ir vertimų visas e, kalbas. Taigi, e, ponė Papadopolo, jums suteikiu žodį. Pranešė kalba neįsijungusi mikrofono. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms, kurie teikia pasiūlymus dėl pakeitimo, nes tai nebejotinai padės patobulinti pranešimą. Visi tie pakeitimai rodo, kad atėjo laikas geriau informuoti piliečius, apie jų teisės, ypač šiais krizės laikais. <clears throat> Todėl komisijos pasiūlymas dėl Europos pilietybės, dėl Europos pilietiškumo yra tikrai geras dalykas, turint galvoje politinę darbo tvarkę. Jūs minėjote, kad buvo pateikti 114 pasiūlymų dėl pakeitimų. Turiu pasakyti, kad malonu, jog daugelis tų pakeitimų susiję <clears throat> su numatytais <clears throat> mano pakeitimais ir panašu, kad dauguma pakeitimų pritarė tam, kad būtų keistas metų pavadinimas, kad Europos metai būtų skirti pilietybei. Ir biudžetas, kaip žinia, skirtas renginiams yra labai menkas. 2010 metais buvo skirta 27 milijonai eurų, o 2011 metais Europos metų biudžetas buvo apie 11 milijonų eurų. Taigi vienas milijonas 2013 metams yra labai labai skurdus biudžetas ir noriu padėkoti ponas Jacek ir Grispis, kurie pasiūlė, kad biudžetas būtų padidintas bent jau iki 5 milijonų. Esu jiems dėkinga už tai. Dar vienas susitarimas pasiektas. Dauguma pakeitimų susiję su mintimi, kad Europos pilietybės metai neapsiribotų vien tik tai informavimo kampanija apie tai, kaip galima judėti iš valstybės narės į valstybę narį ir apsigyventi kitose valstybėse narėse. Iš tiesų, 13 metais turėtume skleisti informaciją apie visas Europos piliečių teisės. Ir tai yra teisė balsuoti, teisė būti iškeltų kandidatų į vietos ir Europos parlamento rinkimus, taip pat teisė teikti peticijas Europos parlamentui bei Europos ombudsmenui, turėti užtikrinti geresnį piliečių ir ES institucijų sąryšį. Mes tuo tarpu laukime, kol bus visi pakeitimai išversti į, nacional, į nacionalinės kalbas, bet dauguma dalykų susišaukia su e, pamatinių laisvių ir teisių hartijos nuostatomis. Taigi turime kalbėti apie visas teisės, E, apie bet kokio diskriminavimo apraišką nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu asmuo yra diskriminuojamas, apie vyrų ir moterų lygybę visuomenėse, teisingumą, solidarumą ir būtina nepamiršti 21 hartijos straipsnio. Kai kurie pakeitimai susiję su tuo, kad ES piliečiai nepakankamai informuoti apie savo teisės ir yra didžiulė atskirtis egzistuojanti tarp ES institucijų ir piliečių. Piliečiai vangiai dalyvauja įvairiose ES institucijų veikloje. Aišku, egzistuoja taip pat ir pažeidimai, todėl turi būti užtikrintos visų vienodos socialinės teisės, kliūtis, kurios egzistuoja šioje srityje, turi būti pašalintos, lygiai kaip turi būti pašalintos kliūtis partnerystės pripažinimui. Vartotojų teisės, kaip ir kitos teisės, turi būti apsaugotos. Yra kitų pakeitimų, kurie susiję su informavimo stoka daugiau informacijos turėtų būti teikiama apie Euro, ES pilietybę, neapsiribuojant vien tik tai judumo galimybėmis, bet taip pat ir galimybę įsidarbinti kitoje valstybėje narėje. Daugiau reikia teikti informacijos apie teisminę praktiką ir teisingumą turėtų būti sukurtas ES atskiras portalas skirtas šiam klausimui. Svarbu ypač, kad svarstant rengiamą pranešimą kalbėtume be kita ko ir apie pilietybės prasme. Ir atrodo, diskusija krypsta tą linkme, nes tai padės užtikrinti platesnį dalyvavimą demokratijos procesuose ir dalyvaujamąją demokratiją sustiprinti, kadangi daugelis pakeitimų yra skirti konkretiems klausimams, o mano mintis sutampa su pakeitimu autorių mintimis, aš manau, kad nebus sunku pasiekti kompromiso. Aišku, būtų įdomu išgirsti pirmininkaujančio šalies ir komisijos nuomonę, kadangi anksčiau to negalėjo, neturėjome tokios progos. Ačiū, ponia Papadopulos. Toliau išklausysime komisijos ir tarybos atstovus, jeigu jie nori pasisakyti. Prašom, prisistatykite. Pone Sofija Bernards, atstovaujantį Europos komisijai. Ačiū, pirmininkė, kas suteikėte mums galimybę pasisakyti. Norime padėkoti pranešėjai už parengtą nuomonės projektą ir taip pat už pateiktus pakeitimus. Mes pritarėme tiems pakeitimams, kuriais siekiama patobulinti pasiūlymą, užtikrinti, kad ES piliečiai aktyviai dalyvautų Europos pilietybės metų renginiuose ir projektų įgyvendinime. Aišku, mes nekartą sakėme, kad būtent dėl krizės būtina užtikrinti kuo aktyvesnį piliečių dalyvavimą visose gyvenimo sritise. Ir vienas dalykas yra kalbėti su piliečiai, kitas dalykas yra kalbėtis labai konkrečiai. Komisija dabar norėtų daugiau skirti dėmesio patiems piliečiams, o ne kažkokiems atskiriems principams. Būtent todėl ir buvo pasirinktas Europos piliečių metų pavadinimas. Dar vienas dalykas, kad pasiūlyme yra labai aiškiai įvardėjamos visos tos teisės, kurias turi kiekvienas ES pilietį, įskaitant teisę gauti diplomatinę ir konsulinę pagalbą bei apsaugą ir kitas teisės. Bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad nuoroda į Lisabono sutarties 20 straipsnį pasiūlymo pirmajame konstituojame punkte jau apriepia visas jūsų minėtas teisės, nes ten kalbama, kad komisija ir toliau turi informuoti ES piliečius apie jų teisės. Nebijotinai mes turime uh, įsigilinti į tai, kas rūpi mūsų piliečiams, konsultuotis su jais. Tai bus daroma e, pilietiškumo ataskaitos ribose. Mes turime savo atstovybės, kurios vykdo šitą darbą ir padeda mums palaikyti dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis. Dabar dėl biudžeto. Tiesa, lėšų skirta labai nedaug, tačiau yra keletas priežasčių, Pirmiausia, pagal atitinkamą biudžeto eilutę mes negalime daugiau skirti lėšų. Kitas dalykas, komisijos nuomona griežto taupimo laikais būtų neteisinga skirti ženklesnes pinigų sumas komunikavimui skatinti. Juk turime galvoti ne tik tai apie biudžeto reikalus, turime galvoti apie tai, kaip sukurti atitinkamą sinergiją, o visą tai įtraukta į vairius komisijos ir ES institucijų planus. Visos komisijos tarnybos turės teikti papildomų iniciatyvų ir jas įgyvendinti naudodama savo tarnybų lėšas atsižvelgiant taip pat į labai uh, griežtus laiko terminus, mes tikimės pasiekti uh, sutarimo dar pirmojo svarstymo metu ir tikimės labai plataus ir gero bendradarbiavimo, svarstant šį dokumentą su visomis ES institucijomis. Mes neturėtume pernelyg daug tikslų, politinių tikslų užsibriežti. Uh, nes svarbiausias dalykas - informuoti piliečius ir taip pat suteikti piliečiams realias galimybės išsakyti savo problemas, kad jie būtų išgirsti. Taigi visą tai ir susiję su ES piliečių pilietiškumu. Taip pat tai padės mums apibriežti, kokių priemonių reikės imtis ateityje. Taigi tikiuosi, kad pačiu artimiausiu metu mes galėsime susitarti ir dirbsime labai glaudžiai, kad galėtume patenkinti mūsų piliečių lūkesčius. Ponas Linden. Ačiū, ponė pirmininkė. Tarybos vardu noriu pasakyti, kad taryba džiaugiasi, yra patenkinta pranešimo projektu, kurio turinys tarybos nuomonė yra įdomus ir aišku, Šiuo metu taryba analizuoja pranešimo projektą bei siūlomus pakeitimus. Taryba savo galutinės nuomonės nėra suformavusi. O pačios diskusijos dėl komisijos pasiūlymo taryboje buvo gana vaisingus, jau tekstas išanalizuotas ekspertų lygių ir pasiūlyti nelabai žymus pakeitimai. Taigi taryba visaverčiai remia komisijos pasiūlymą ir mano, kad tikrai apriptis šių metų renginių bus tinkama. Pirmininkaujantį valstybę norėtų pažymėti, kad pranešime labai daug dėmesio yra skiriama piliečių teisėms ir laisvėms. Tačiau kita vertus reikėtų apie kiekvieną dalyką kalbėti atitinkamame kontekste, atsižvelgiant į nustatytus darbų grafikus ir finansinę padėtį. Labai svarbu, kad 13 metų Europos metai būtų tiksliai apibriežti. Todėl pirmininkaujantį valstybę norėtų paraginti Libę komitetą atsižvelgti į būtinybę, kaip galima greičiau susitarti dėl pasiūlymo, kad komisija galėtų jau pradėti parengiamuosius darbus. Jeigu diskusijos užsitęs, tai gali kilti grėsmė Europos piliečių metams, kaip po tokiems. Pranešimas, kuris yra parengtas, manau, visai tinkamas pagrindas tolesniem vaisingom diskusijoms. Tikiu, kad visos susijusios šalis aktyviai dalyvaus ir mes pasieksime tinkamos pažangos. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas, ačiū. Dabar suteiksime žodį komiteto nariams. Pirmiausia, ponė Rysbek. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už pateiktas pastabas. Gavau tekstą anglų kalbą tik šiandien ryte ir negalėjau jo išsameu išanalizuoti. Tačiau esu labai patenkinta matydama gausų pakeitimų skaičių. Viso jų yra 114. Manau, pakeitimų gausa rodo, kad šis klausimas labai rūpi Europos parlamentui parlamentui labai rūpi 13 Europos piliečio metai. Manau, kad tais metais pilietis, kaip ir visada, turi būti dėmesio centre. Mes nesukursime Europos ypačiomis krizės sąlygomis, jeigu pilietis nebus veiklos centre. Kai skaitydama pranešimo projektą, klausydama komisijos ir tarybos atstovų, pagalvojau, kad Europos parlamentas iš tiesų pritarė komisijos iniciatyvai, bet man susidaro įspūdis, kad mes bandome lipti žemyn judančių eskalatoriumi abstraktumas ir tai, kad mūsų piliečiai sunkiai įsivaizduoja, kas vyksta ES institucijose. O mes savo ruoštų bandome vienkartinėmis kažkokiamis priemonėmis įtvirtinti Europos pilietybę. Todėl ir kartu su kolegomis pateikiau pasiūlymų dėl pakeitimų, tema man labai artima ir manau svarbiausia nesutelkti viso dėmesio vien tik tai į asmens laisvą judėjimą, nes yra daugelis kitų dalykų, tokie kaip nediskriminavimas, lygybė ir taip toliau, į kuriuos būtina kreipti dėmesį ir jie visi sudaro pilietybės savokos, koncepcijos neatsiejama dalį. Taigi savo pakeitimais mes tengiame daugiau e, atkreipti dėmesį į teisingumą, galbūt dėl to, kad geriau išmanau šią sritį. Svarbu mokyti žmonės daugiau, šviesti žmonės, kad tikrai sukurtume e, teisingumo, laisvės ir saugumo erdvę Mes daug kalbame apie piliečių teisės, apie keleivių teisės ir vartotojų teisės, bet nieko nekalbame apie ES piliečių teisės. Tai svarbu atsižvelgiant ir į Stokholmo programą, apie kurią kartas nuo karto kalbame. Teisingumo erdvė be kita ko reiškia ir teisę gauti informaciją. Nereikia šitų dalykų pamiršti. Eteisingumas ir kiti projektai yra labai svarbus, jie turi jų veik gyvendinimas turėtų būti užtikrintas ir sukurtomis paslaugomis visi piliečiai turi turėti galimybę pasinaudoti. Būtina taip pat gerbti ir daugiakalbiškumo principą. Bet reikia apie tai nekalbėti, o praktiškai įgyvendinti. Nes daugiakalbiškumo principas yra vienas iš svarbiausių principų ES. Nemažiau svarbu, įtraukti visą šį procesą regionų ir vietos valdžios institucijas. Nes Europa, Europos Sąjunga yra vienodai svarbi visiems. O dėl biudžeto Apie tai jau buvo kalbėta, kalbėjo tarybos atstovas ir komisijos atstovas. Aišku, komisija šiuo atveju bando sutaupyti lėšų, tačiau, kaip jau buvo sakyta šios diskusijos pradžioje, aš taip pat manau, kad biudžetas yra daugiau negu kuklus. Ir nesuprantu, kodėl šiam tikslui nebuvo skirta daugiau lėšų, atsižvelginti gana ambicingus tikslus. Kita kalbėtoja. Ačiū, pane pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai. Pranešėjas tikrai pateikė daug vertingų minčių Bet norėčiau grįžti prie to, ką ką tik pasakė ponia Kristak apie biudžetą. Mes dėl biudžeto teikiame pataisas, pakeitimus ir tikrai biudžetas turėtų būti didinamas jau anksčiau parlamentui e, kreipiantis, kai kuriuo atvejais biudžetas būdavo didinamas. Nesuprantu, kodėl biudžetas sumažintas ir yra pats mažiausias palyginti su kitais Europos piliečių metais. Na, tai tikras skandalas, kad toks mažas biudžetas skirtas. Pilietiškumas, pilietybė yra svarbus dalykai. Ir jeigu komisijai tikrai rūpėtų pilietiškumas, piliečiai, tikriausiai iš mūsų pusės nebūtų pateikta tiek daug pakeitimų. E, kultūros komitetas turėtų parengti nuomonę, bet nesuprantu, kodėl per visas tas savaitės, kol mes svarstome šį klausimą, niekas nepasikeitė. Tiesiog įdomu, ar Europos parlamentas apskritai gali daryti poveikį pilietybės rytyje. Ar taryba su komisija žino, ką piliečiai jaučia, ką jie galvoja? O atsižvelgiant į dabartinės sąlygas, manau, tikrai būtų visiems geriau, jeigu vengtume pompastiškų teiginių sakydami, kad tik dėl vienos ar kitos priežasties ES piliečiai nesupranta, kas yra ES pilietybė. Prisimenant ankstesnę diskusiją, aš jau minėjau regis, kad švietimo kultūros reikalų komitete rengiau pranešimą. Šią temą mes svarstėme, kaip įtraukti jaunimą, vaikus į mūsų informavimo kompanijas. Panas Bronksas dabar jūs. Ačiū. Kai aš pirmą kartą išgirdau, kad 2013 metai bus Europos piliečių metai, tai lyg ir apsidžiaugiau. Na, pagalvojau, netaip blogai. Bet manau, kad visa diskusija 13 metais nepasibaigs, jinai vyks ir toliau. Pranešėjai čia kalba apie tai, kas atgimė dar po Maastrichto sutarties, tai yra ES pilietybė ir tapatybė. Aišku, visa tai buvo padaryta tam, kad būtų galima skatinti integraciją. Taip, pilietybė gali būti traktuojama skirtingai šiuo atveju. Jis nėra siejama su tautybė, nėra siejama su gimimo vieta ar konkrečia valstybė. Tai nėra tapatus dalykai. Iš tiesų tautybė idealiom sąlygom turėtų sutapti su pilietybė, bet pilietybė savo ruoštų negali nustatyti tautybės. Yra europinė tapatybę, bet įtariu, kad nėra ES tapatybės. Europinė tapatybė tai yra reiškinys, kuris grinčiamas protėvių ryšių, ryšių su tam tikra žeme ir taip toliau. Taigi išplėtimas pačios savokos tautybės nereiškia, kad ji turi būti keičiama pilietybė. Taip neturėtų būti. Kurdami dirbtinai tam tikrą ES piliečių kategoriją, mes tikrai neįtvirtinsime atskiros tapatybės. Be to, europinė tapatybė remiasi kultūriniais, istoriniais ir protėvių ryšiais, bet tai yra toks iliuzorinis reiškinys. Nes, bet kita vertus, be tautybės nebūtų įmanoma nustatyti tapatybės. Dar vienas dalykas, kad nepamirškime, naujojoje Europoje gimstamumas mažėja ir galbūt pilietybės metai padėtų mums suvokti naujai tapatybę. Atsižvelgianti visą tai, galima pasakyti, kad daugelis uh, su pilietybė susijusių reiškinių remiasi laisvų darbo jėgos judėjimu. Bet tas laisvas jėgos, darbo jėgos judėjimas yra įdomus reiškinys. Juk judama ne dėl to, kad neturima ką veikti, o dėl to, kad verslas gautų pelną teikdamas paslaukas ir tai nieko bendra neturi su kultūrinė apraiška, kultūrinėmis tradicijomis, istorinėmis tradicijomis ar a, protėvių ryšiai. Verslas yra labai aiškus pelno siekiantis reiškinys. Ir todėl panašu, kad tapatybės a, prasmingumą mes aukojame ant verslo pelno aukuro. Dėl balsavimo teisės reikia įsigilinti. Kada kalbama apie parlamento rinkimus, Europos parlamento rinkimus arba vietos rinkimus, tai mes paprastai kalbame, kad tai yra demosas, tai yra žmonių gale ir laisvė bei įtaka, bet pilietybė Europos Sąjungos kaip po savaime demoso negali sukurti. Ačiū. Pone Makintair, dėkui pirmininkė. Man kyla klausimas dėl šio pasiūlymo laiko ir turinio. Ar laiku skelbti Europos pilietybės metus 2013 metais? Ir jeigu jau atvirai, aš suprantu, kad komisija įvardėjo panašius nuogastavimus, kalbėdama apie dabar išleidžiamas lėšų sumas. Kai Europa kenčia nuo tiek daug finansinių problemų, yra numatomos taupimo priemonės, tokiuose šalise kaip Graikijoje kyla ypatingai didelės problemos finansų srityje, Portugalijoje nedarbas didžiulis. Mūsų piliečiams gali pasirodyti, kad visiškai nelaiku tokie pasiūlymai. Taigi, bet kokie, bet kokios sumos pinigų skirtos sustiprinti Europos piliečių pilietybės jausmą gali susilaukti priešingo rezultato. Ir dar vienas dalykas, kas mane dar labiau liūdina, tai yra tai, kad šiame pranešime ir pakeitimuose nuolatos yra minimos piliečių teisės. Bet niekur nėra minimos jų pareigos. O man teisės ir pareigos yra tos pačios monetos dvi pusės. Juk yra teisė balsuoti, bet yra ir pareiga balsuoti. Demokratijai būtinas piliečių dalyvavimas. Piliečiams tenka įvairiausios pareigos. Pacituosiu. Edmundą Berką, kuriuo labai žaviuosi. Jis buvo 18 amžiaus, 18 amžių gyvenęs airis, kuris persikėlė į Angliją ir e, ilgus metus dirbo bendruomenių rūmose. Daug kas jį vertina kaip šio laikinio konservatizmo tėvą. Ir jis yra pasakęs, kad blogiui triumfuoti užtenka, kad geri žmonės nieko nedarytų. Todėl būtina dalyvauti, prisijimti atsakomybę. Tai yra neišvengiamas pilietybės aspektas, kuris garantuoja ir užtikrina demokratiją. Dėkoju, ponė Stanoko. Ačiū pirmininkė. Mūsų frakcija pritarė pagrindinėms pranešimo mintims Taigi labai daug pakeitimų nesame pateikę, o tie, kuriuos pateikėme, yra skirti tiesiog priduoti šiam pranešimui daugiau svorio. Ir aš norėčiau užduoti klausimą poniai Papadopolų ir taip pat komisijos ir tarybos atstovams dėl dokumento tipo. Dėl, ir dėl pavadinimo. Man įdomu, į ką bus susitelkiama šių metų programuose, kadangi pilietybė ir mes visai pritariam e, pavadinimo pakeitimui. Jau tą sakiau anksčiau, bet e, man atrodo, kad reikia akcentuoti skirting, ne, ne tą, kas dabar yra siūloma. Reikia akcentuoti, ką Europos pilietybė suteikia piliečiams. Reikia šiai pilietybei suteikti naują kokybę ir kalbėti apie visus gyvenančius ES teritorijoje. Ypatingai apie tuos, kurie turi nuolatinę teisę gyventi. Galima kelti dvigubos pilietybės klausimą, galima teis, teisės aktų harmonizavimo klausimą kelti. Pagal dabartinį pavadinimą ir kaip mes suprantame pilietybę. Mes šį rytą peticijų komitete aptarėme pavadinimą ir pranešėjas Tavrakakos net nežinojo, kad buvo pateiktas pasiūlymas pakeisti pavadinimą. Taigi mano klausimas pranešėjai, kadangi keturios nuomonės yra su to susijusios. Kaip katinate elgtis dėl pavadinimo pakeitimo? Ir be abejo linkiu Jums visokiojo pasiekmės. Dėkoju, ponės Danauka. Pone Papadopol, girdėjote daug įvairių klausimų, ar galėtumėte sureaguoti? Taip, be abejo. Visų pirma, atsakysiu paskutinį klausimą. Kodėl paprašėme pakeisti pavadinimą? Todėl, kad Taip, šie metai buvo vadinami 2010 m. gruodžio 15 dienos Europos parlamento rezoliucijoje. Ir šiais metais yra 20 metų sukaktis nuo to, kai 93 metais buvo sukurta Europos pilietybė. Todėl ir nusprendėme naudoti šį pavadinimą. Norėjome kaip tik tokiu būdu atkreipti dėmesį į tai, kokie pagrindiniai klausimai kyla piliečiams, tai yra kokias teisės jie turi, kaip jas išsaugoti, kaip apie jas sužinoti, kokie ES veikia mechanizmai ginantis piliečių teisės ekonominės krizės laikotarpiu. Ir manau, kad dabar yra laikas paaiškinti, ką reiškia ES pilietybė Ir pilnai sutinku, kad turime kalbėti ne tik apie teisės, bet ir apie pareigas ir atsakomybės. Pritariu tam, ką sakė ponė McIntyre, kad be abejo labai svarbu akcentuoti tiek vieną, tiek kitą. Atrodo, remiantis Eurobarometro apklausomis, kad piliečiams kyla klausimas dėl to, ką jiems suteikia ES pilietybė. Jiems atrodo, kad jie turi daugiau pareigų negu kad teisių Europos Sąjungoje. Tad taip, labai svarbu, kad Europos Sąjungos piliečiai dalyvautų aktyviai. Procesuose mes tą pabrėžėme pranešime. Taip pat norime pabrėžti Europos Sąjungos tapatybę. Šita patybė be abejo yra paremta bendra istorija, bendra kultūra, tai neturėtų būti dirbtinai sukurta tapatybė. Ir todėl išsameu kalbėdami ir aptardami, kokios teisės patenka į ES piliečio teisės, kad tai nėra vien laisvas judėjimas, bet taip pat ir pareiga dal, balsuoti, teisė kreiptis į ombudsmeną, taip pat uh, diskutuoti su kitais piliečiais apie ES aktualijas. Manau, kad reikėtų akcentuoti visas šias teisės kartu. Atidžiai klausėmės, ką sakė komisija. Ir visiškai pritariu, kad turėtume susitelkti į konkrečius gyvus žmonės, o ne sausus principus. Bet tam be abejo reikia daugiau lėšų, kadangi biudžetas yra toks ribotas, kad galų gale bus įgyvendinamos politikos kryptis iš viršaus į apačią, jos bus primetamos piliečiams. Todėl aš visiškai pritariu tam, kad komisija turėtų pagalvoti apie tai ir ieškoti būdų padidinti biudžetui. Mes norėtume pasiekti susitarimą kiek galima greičiau tiek su komisija, tiek su taryba, kad šie numatyti pilietybės metai taptų realybę. Nors man nėra iki galo aišku, ar taryba pritarė mūsų nuomoniai, kadangi pirmas teiginys, kurį išgirdau iš tarybos atstovo, yra tai, kad taryba pritarė e, komisijos pasiūlymui su nežymiais pakeitimais. Tačiau aš labai du labai svarbius du klausimus pasižymėjau. Tai yra biudžeto padidinimas ir pavadinimo pakeitimas, nes mes manom, kad pilietybė yra tinkamesnis žodis negu tik piliečiai. Todėl norėčiau išgirsti paaiškinimus ir dėl šių dviejų aspektų iš tarybos pusės. Ir taip pat klausiausi, ką sakė ponia Grisbek. Ir aš galvoju taip pat, kad iš tiesų mes, Europos parlamentas, turėtume kaip galėdami informuoti visuomenę apie ES pilietybę ir ką ji reiškia. Tai yra labai svarbu, nes ekonominės krizės metu pamatėme, kad trūksta žinių ir supratimo apie tai. Kai kuriuose valstybėse kyla labai rimtos ekonominės problemos ir ten jiems kyla klausimų, ar Reikia mūsų piliečiams geriau keliauti į Šiaurės Europą ar į Pietų Europą ieškoti darbo. Ir reikia vis tik tai atkreipti dėmesį į tai, kad Europos Sąjungoje keliaujama dėl skirtingų tikslų, ar mokytis, ar dirbti. Ir paprastai yra siekojama rasti geresnės sąlygas darbui ar gyvenimui tam, kad būtų galima pasinaudoti visomis teisėmis, kurias suteikia ES pilietybė. Aš manau, kad Europos pilietybės metai būtų puikia proga pateikti mūsų piliečiams atsakymus iš šiuos mano minėtus klausimus ir taip pat jiems labiau išaiškinti, ką reiškia ES pilietybė. Dėkoju, ponė Papadopulu. Manau, kad kalbėjote labai aiškiai. Ir turbūt laikas baigti diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto. Nebent komisija arba taryba norėtų kažką pasakyti, bet atrodo, kad ne. Ar taip? Taip. Gerai, tuomet keliaujame toliau. Išklausėme ponios Papadopolų, pranešėjos ir komiteto narių galime numatyti, kada vyks orientacinis balsavimas. Jis vyks Libė komitete gegužės 8 dieną. Klausiu pranešėjos, ar jai tinka. Arba galime perkelti balsavimą iš balandžio pabaigos į gegužės pradžią. O dabar galime keliauti prie 19 darbo atverkės punkto, tai yra ES požiūris į baudžiamąją teisę. Pranešėjas, mūsų kolega ponas Kornelis De Jong, jis yra parengęs pranešimo projektą. Žinome, su kuo susijęs šis pranešimas, tai yra nusikalstamumų globalizavimasis, taip pat ES teisingumo erdvės įgyvendinimas, ypatingai po Lisabono sutarties. Teisingumo erdvė tampa labai svarbiu europiniu klausimu, kurioje ir šioje dvieje yra užtikrinamos teisės Europos piliečiams. Tai turi būti daroma gerinant Europos Sąjungos teis teisę reglamentuojančią baudžiamąją teisę ir suderinant ją su pamatinėmis teisėmis. Tačiau kartu reikia suderinti ją su įvairiomis teisės tradicijomis ir sistemomis dabar galiojančiomis valstybėse narėse. Libe komitetas praėjusiu metu pabaigoje, gruodžio mėnesį, suorganizavo svarstymą ir nusprendėme parengti pranešimą savo iniciatyvą. Pranešėjas yra ponas Dejong, kuris dabar ir pristatys savo pranešimo projektą. Pone Dejongai, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau praėjo nemažai laiko nuo to meto, kai mes keitėmės pirmosiomis mintimis apie šią iniciatyvą. Aš norėčiau priminti, kokias išvadas tuo metu padariau. Iš tiesų buvo pasakyta, kad e, buvo labai naudinga pasidalyti mintimis ir nuomonėmis pirmąjį kartą diskutuojančio klausimų. Mes taip pat klausimus organizavome, kvietėme e, akademinio pasaulio at, atstovus ir pasaraisiais mėnesiais e, nuolat tarėmės su tarybos, komisijos ir valstybių narių atstovais taip pat aukštųjų mokyklų atstovais. Todėl aš manau, kad mūsų bendra žinia būtų tokia, kad iš tiesų mes turime atsargiai elgtis su baudžiamąją teisę tiek nacionaliniu lygiu, tiek ES lygiu. Didžiausia klaida politikui būtų perskaičius e, apie didelės problemas laikraščiuose, tuoj pat griebtis veiklos ir ištingai mestis į mūšį. Nes e, tokia atveju politikui kyla pagunda bandyti išspręstas problemas griežtinant bausmes, tai yra būtent e, griežtinant baudžiamąją teisę. Tačiau iš tiesų tai problemą neišspręsime. Tačiau baudžiamoji teisė nėra išeitis sprendžiant kokias nors politinės problemas. Kaip jau sakyta, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad viskas būtų logiškai sudėliota. Kad uh, būtent bausmės būtų proporcingos, kad būtų taikomos tinkamai ir proporcingom. Nes ir reikia atsižvelgti į vairią kultūrinę e, teisės tradiciją įvairiose valstybės, valstybėse narėse. Pavyzdžiui, ar e, yra eutanazija kai kuriuose valstybėse, kokios ten yra bausmės taikomos. Nes būtent valstybės narės turi sukaupusios tam tikrą tradicijų bagažą. Ir mes negalime propaguoti atitinkamų važiuomos teisės nuostatų, kurios būtų jiems toms valstybėms narėms nepriimtinos. Taigi mes e, turime e, atsižvelgti ir baudžiamojus kodeksus, ir e, pagrindinių teisų hartiją, taip pat į prietinę vertę Europos Sąjungai. Būtent kalbėdami apie ES baudžiamąjį teisę, jeigu tokia kada nors atsiras. Mes negalime įgyveninti tokių principų, kad e, viskas yra tik tai juoda arba balta. Taip mes toli nenueisime. Todėl aš pasvaršiau, kaip mes jau galėtume įtraukti į mūsų strategijas e, veiklos aspektus. Visos institucijos valstybės narės taip pat to reikalauja. Ir mūsų komitetas <laughs> iš esmės, e, nors ir užsijima šio klausimu, iš esmės, tačiau mes nemonopolizuojame baudžiamosios teisės. Mes galime rasti sąsajų baudžiamosios teisės su įvairiomis politikos sritimis. Todėl ir aplinkos apsaugos komitetas arba kitas specializuotas komitetas Europos parlamente gali užsiimti baudžiamosios teisės klausimais. Galbūt todėl ne visada yra bendras požiūris į tuos e, e, baudžiamos teisės nuostatus. Mes kreipiamės, žinoma, ir į Europos parlamento teisės tarnybą. E, mes paprašėme, kad padėtų mums įnešti aiškumo į šias diskusijas. Tačiau turime atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu jau nagrinėjame baudžiamosios teisės klausimus, tai juos nagrinėtume kvalifikuotai, Tam reikia bendradarbiavimo tarp įvairių institucijų, įvairių tarnybų, reikia būtent, kad būtų šie klausimai koordinuojami vienu bendru lygiu. Dėl to buvo į, įkurtos atitinkamos darbo grupės šiems klausimas. E, žinoma, nebūtinai tai turi būti viena institucija, tačiau turi būti sukurtos tarp disciplininės institucijos, kurios koordinuotų būtent kitų institucijų vystomą veiklą e, baudžiamos teisės srityje. Komisija taip pat pateikė e, komunikatą šią temą ir Europos parlamentas turi, žinoma, pateikti savo nuomonę šio klausimu. Aš manau, kad tai yra pats tinkamiausias metas šiuo metu sukurti kaip tik bendrą koordinavimo grupę ir bandyti derinti visas tas pastangas harmonizuoti baudžiamąją teisę visoje ES. Kad būtent visos ES institucijos e, žiūrėtų vieną kryptimį, kad imtųsi veiklos sutartinai. Taigi, e, kovo penktą dieną iki, turėtų būti baigti teikti pakeitimai ir balandžio 12 dieną e, lygio komitete mes balsuosime dėl šio komiteto, o dabar e, norėčiau išgirsti iš šešėlinio pranešėjo reakciją. Komisija norėtumėte pasisakyti? Komisijos atstovas? Taip, ar yra salė? Prašau, žodis jums. Dėkoju pirmininkė. Labai trumpai. Mes labai džiaugiamės šio pranešimu Manome, kad jis dera su rugsėjai komisijos paskelbtų komunikatu. Ir jis puikiai dera su mūsų tekstu ir tuo labai džiaugiamės. Ir iš komisijos pusės noriu pasakyti, kad labai laukiame mūsų bendro darbo tarp institucinių lygių, remiantis šiuo dokumentu, o išsameu jokių komentarų neturiu. Dėkui. komiteto narių sąrašas, norčiau kalbėti nelabai ilgas, dabar ponas Fos. Ačiū, norėčiau padėkoti ir pranešėjai. Ačiū, kad mes šioje labai jautrioje srityje mes turime tam tikrą pagrindą, kurį galėtume, galėsime pasitelkti toliau diskutuodami. Aš tiesiog norėčiau kelias pastabas pateikti, nedidelės pastabas. Galbūt mes turėtume padiskutuoti dėl jų, ypač dėl L konstatuojamosios dalies. Čia kalbama apie a, savo procedūrą parlamente. Galbūt a, pranešėjas galėtų pristatyti, kaip ta procedūra turėtų atrodyti, kaip jis konkrečiai įsivaizduoja tą procedūrą parlamente, a, kuriant aukščiausios kokybės važiuojamos teisės sistemą. O dabar M konstatuojamoji dalis E, man kelia abejonių. Ar iš tikrųjų reikalingas toks tarp institucinis e, susitarimas, bendradarbiaujant komisijai, tarybai ir parlamentui? Ar reikia taip oficialiai viską įtvirtinti? Galbūt mes galėtume rasti kažkokių kitų bendradarbiavimo būdų. Dabar dėl antro punkto. Čia aš e, suabejojau dėl um, pakankamų faktinių įrodymų, apie pakankamus faktinius įrodymus, kasgi tai yra. Dabar aštuntas ir dešimtas punktas. Aš manau, kad mes e, turėtume iš tikrųjų padiskutuoti šiais punktais, būtent dėl tų papildomų administravimo struktūrų, kurios galbūt būtų sukurtos. Tai a, iš tiesų, ar iš tikrųjų būtina tas struktūras kurti, ar praktiniu požiūriu tai įmanoma ir būtina? Čia ypač aštuntame punkte. Čia aš prieštaraučiau šiam punktu, kad būtent, kad komisijos narys būtų skirtas būtent e, atskirai baudžiamosios teisės srities e, klausimams. nes e, iš tiesų e, mes e, norėtume galbūt ne per daug reglamentuoti tą sritį. Čia iš esmės mes e, galbūt e, norėtume tik tai e, įgyvendinimą paspartinti ir pagerinti, o čia dėl e, komisijos nario naujo arba dėl viso e, biurokratų aparato, tai aš nežinau, man čia kyla atinkamų abejonių. Iš tiesų, bažymos teisės srityje komisijos narys ar narė jau yra atitinkamai, atitinkamai srityje atsakinga. Bet mes turėtume gal jautriau vis dėlto reaguoti į šią situaciją. Už pakanka tų komisijos narių, aš manau, kad naujo komisijos nario nereikia, nes taip tik tai biurokratijos našta būtų padinta. 11 punkte, man atrodo, visai neblogas dalykas kad mes e, turėtume kreiptis į teisės tarnybą, Europos parlamento teisės tarnybą, jo lab, kad mes ją turime, nes e, mes būtent e, ir vykdome savo darbą, kaip tik tai tardamėsi šią tarnybą ir su biuru. Ir manau, kad turėtų būti sustiprinta teisės tarnyba, galbūt papildomų žmonių būtų skirta jai. Uh, O mm, dėl tų e, procedūrų ir dėl turinio e, principų, į kuriuos turėtume apsižvelgti būtent vykdomai e, baudžiamą į persekėjimą arba reglamentuodami baudžiamos teisės procesą. Uh, Aš manau, kad mes e, atsižvelgdami vis dėlto į pranešimo ilgį, kad jis neturi būti ilgesnis negu tam tikrai puslapio skaičiai, e, turėtume pridėti tam tikrus kelis punktus. Nes turėtume paaiškinti vis dėlto e, procedūrinius aspektus ir procesinius aspektus pažymos teisės rytyje. Ačiū, ponia Latvot. Jums žodis. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pana Dejongui, nes manau, kad jo pranešimas yra labai naudingas. Aš manau, kad mes turėtume užtikrinti, kad mes, e, mes e, norime e, sukurti pridėtinę vertę kuo tinkamesnių būdų. Mes nenorime pakeisti uh, baudžiamosios teisės sistemų valstybėse narėse. Mes norime tik konsoliduoti jų sistemą suderinti. Ir tai būtų sudėtinga iš esmės suderinti tokius dalykus. Iš tiesų, tai yra e, e, e, baudžiamosios teisės vystimas, tai yra daugiau yra politikų problema, tai yra vėl to vyrančios politinės jėgos atinkamoje valstybė narėje veiklos produktas. Uh, uh, uh pastaroje Eurobarometro apklausoje ir Junktinėje karalystėje didžiausi prioritetai e, piliečiams yra, tai yra aplinkosaugos problemas ir e, tarptautinis nusikalstamumas. Ir taip yra jau ilgą laiką. Tai būtent e, ir jaučiama ir visuomenės parama ES keliant iniciatyvas kovoti, kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Tai būtent mes, e, e, kaip ponas Dejongas e, jau teisingai pastebėjo, mes turime dėl to remtis ir subsidiarumo principu. Mes turime galbūt suderinti bendras procesinės teisės. Tai būtent, kad nebūtų piknaudžiavimo teisinėmis sistemomis. Žinoma, abipusis pripažinimas yra e, vienas iš esminio dalyko. Mums būtina turėti bendrus e, principus ir bendras praktikas. E, tačiau neturime paveikti, neigiamai paveikti nacionalinių teisės sistemų. Um, Taip pat per daug kištis į mm, bausmių nustatymą ir jų skirimą, aš čia ne ekspertė, bet aš manau, kad suderinti bausmių politiką, nustatyti e, minimales arba maksimales bausmes. Būtų pakankamai sudėtinga. Taigi būtent e, čia Mes norime e, tam tikro nuseklumo įgyvendinant e, baudžiamąją teisę ir kad būtų koordinuojamas bendradarbiavimas teisėsaugos institucijų. E, ir žinote, tas biurokratinių struktūrų kūrimas, mes jau paminėjome keliose posėdžiuose, nelabai padeda kažko pasiekti. Uh, Čia dabar kai dėl to komisijos nario atsakingo už e, baudžiamos teisinių nuostatų koordinavimą. Aš net nežinau, galbūt reiktų paaiškinti išsameu, išsiaiškinti šitą dalyką. E, dar neaišku, ar mums reikia tarp institucinio susirinkimo. Mums reikia užtikrinti, kad e, teisės aktus reglamentuoja šią baudžiamąją teisę. Mes turime įtraukti e, ekspertus, tiksliau, e, rengdami tokio derinimo strategijas, suinteresuotas šalis, advokatų asociacijas ir kitas suinteresuotas šalis, tai kad būtent būtų teisės aktai įgyvendinami Ir, e, žinoma, parlamento teisės tarnyba galėtų mums padėti, ji galėtų būti įtraukta į konsultacinį procesą labiau, ypač e, bažymos justicijos klausimais. iš esmės e, gal čia Ne, aš lyginu čia iš esmės su savo a, nacionalinė te, teisės sistema, kaip pavyzdžiui, e, įstatymų leidėjai, pranešėjai gali a, e, numatyti ir teisinės pasiekmes savo pasiūlymų. A, galbūt ne visos institucijos, bet a, e, galbūt kai kurie ekspertai galėtų mums padėti numatyti tokias mūsų a, projektų pasakmes. Žinoma, mums e, reikia įtraukti pagrindinės teisės į visus teisės aktus, į teisėkuros procesą. E, ir kaip žinote, e, dabar Europos Dabar, pavyzdžiui, jeigu svarstytume Europos arešto orderio reikalus, tai pasielgčiau aš bent jau kitaip negu tada, kai jis buvo patvirtintas. Manau, kad kitas dalykas, kad būtų naudinga peržiūrėti teisinės priemonės, kurios buvo patvirtintos praeitėje, na, pavyzdžiui, kad ir Europos arešto orderį. Dabar jau, aišku, mes konsultavomės prieš įtvirtindami ir mums buvo teikti patarimai, bet dabar, kai mes svarstome Europos tyrimo orderio klausimą, tai aš manau, kad peržiūrą reikėtų numatyti daug anksčiau, negu kad e, Europos arešto orderio atveju tam, kad komisija, taryba galėtų atsižvelgti į praktinius tokios priemonės įgyvendinimo aspektus. Ir geriau sužinoti apie trūkumus anksčiau negu vėliau, nes mūsų pasiūlymai virsta teisingumo užtikrinančiais teisės aktais. Aš taip pat manau, kad reikalingas didesnis veiksmų suderinamumas siekiant užtikrinti uh, jų nuoseklumą. Ir būtina derinti veiksmus su ekspertais, konsultuotis su praktikais. Kad mūsų idėjos, kaip galima mažiau trikdytų nacionalinės sistemas, kuriuoms sukurti tam tikrais atvejais prireikia gana ilgo laiko. Kita vertus, turėtume panaikinti teisinės spragas, įstatyminės spragas, kurios atveria tam tikras galimybės nusikaltelėms. Ir manau, kad komisija šiuo požiūriu tikriausiai žengia vis tik tai teisingų kelių, kaip ir pranešėja. Ir Dėl pakeitimų dabar. Norėčiau paprašyti, kad būtų prailgintas pakeitimų teikimo galutinis terminas, nes kitas pirmadienis, na, kiek per griežtai nustatytas terminas, gal galima jį būtų pailginti iki trečianės. Aš asmeniškai nespėsiu pateikti iki pirmanio pakeitimų, nors nemanau, kad tie mano pakeitimai nepadarys revoliucijos šiuo atveju. Mėlopis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dokumentas būtinas, kadangi Lisabonos sutartis panaikino ramščio sistemą, trečiojo ramščio nebeliko, o svarbių klausimų nesumažėjo. Kalbant apie, pavyzdžiui, tarp valstybinį nusikalstamumą ir jo apibrėžimą, sakykime, ši problema jau kilo žmogaus teisų kontekste. Sankcijų taikymų kontekste. Kita vertus, e, šiuo atveju kalbame apie skirtingus dalykus, nes yra nusikaltimai, kurių atveju imamasi administracinių drausminančių priemonių. Tai šioje srityje problemų lyg ir nekyla, bet kada kalbame apie sunkius nusikaltimus, baudžiamuosius nusikaltimus, tai nebejotinai reikalinga iš dalies bent jau suderinti baudžiamąją teisę reglamentuojančią nustatomas sankcijas, taikomas sankcijas. Ir būtų visiškai logiška, kad taryba neusima, neusimoja per plačiai, nes e, valstybės narės bevelė išlaikyti suverenumą šioje srityje, o baudžiamoji teisė yra suverenumo neatsiejama dalis. Ir ta prasme, šia prasme tarybos darbo grupė iš tiesų nedaug prisidėjo prie komisijos pasiūlymo tobulinimo. Aš manau, kad komisijai dar teks padirbėti. Problema, mano supratimu, ta, kad bandymas sukurti specialią darbo grupę, atskirą komisijos narį, paskirti atsakingų. Tai visais atvejais, apie ką mes kalbame, Taip mes kalbame apie baudžiamosios teisės dalinį suderinamumą. Tačiau baudžiamoji teisė yra labai plati savoka. Ir ko gero labiau reikėtų nustatyti konkretų požiūrį, kaip kad tai yra daroma taryboje, bet suteikiant dalinio harmonizavimo įgaliojimus. Baudžiamosios teisės dalinis harmonizavimas, suderinamumas yra, aišku, sudėtingas uždavinys, bet įmanomas. Kai kurie specialistai ir profesoriai sako, kad bandant suderinti, reikalinga suderinti tikslus, reikalinga paskiau suderinti praktinės teisinės nuostatas ir labai dažnai uh, visa ta diskusija yra labiau teorinio pobūdžio nei praktinių. Bet manau, kad ši ir kitos panašios diskusijos vis tik tai padės mums judėti į priekį labiau kryptingai. Iki šiol mes nesugebėjome užtikrinti didesnės darnos. Yra labai daug įvairių sričių, kuriuose imamasi suderinamumo, bet būtų įdomu, aišku, tarybos ir kitos teisės tarnybos gali suvaidinti savo vaidmenį, tačiau labai įdomu, ar nevertėtų komisijai sukurti kažkokią daugia profilinę darbo grupę, kuri analizuotų tokius suderinamumo klausimus, nes ateičiai tai bus labai svarbu. Pirmininkas, ačiū. Jeigu daugiau nėra pastabų, ponas Bronksas, taip, jūs. Jūs paskutinis kalbėsite. Na, aš kaip tai tas mokesčių rinkėjas visada beldžiuosi duris. Aiškiai ir tiesiai šviesiai noriu pasakyti, su kokiais sunkumais susidursime. Tikriausiai iki šiol pranešėjo parengtas pranešimas yra labiausiai nešališkas. Daug kalba apie tai, kas turi būti laikoma nusikaltimu ar ne, bet neturėtume kurti naujų baudžiamųjų sistemų. Į taip yra Lisabonos principai, bet jie nebūtinai reiškia, kad mes dėl materialiosios teisės galėsime iki galo susitarti. Logiška, atsižvelgiant į komentarus, būtų stengtis atsispirti pagundai, sukurti kažkokią naują sistemą. Gal galima pagalvoti apie paties proceso, apie bendro proceso kūrimą. Pranešėja nurodė įvairias rytis asocialus elgesys, tarp valstybiškumas nusikaltimo, tačiau ar tai reikalauja važiuomosios teisės nuostatų suderinamumo. Nes, pavyzdžiui, ar išduodančioji valstybė narė gali pritarti ar nusikaltimo apibriešiai ir ar dvišaliai susitarimai sutaptų ir ar galėtume pasiremti tokiamis priemonėmis kaip Europos arešto orderis arba Eurojustas. Jeigu kalbame apie ekstradiciją, tai tai jau yra pakankamai radikali priemonė, bandant užtikrinti, kad bus išduotas nusižengimą, nusikaltimą padaręs asmuo. Bet nemanau, kad mes turėtume kurti kažkokią tai naują sistemą. Ačiū toliau, Kornelius Senk. Ačiū. E, aš norėjau padėkoti visiems kolegams, kurie pasisakė. Jie iškėlė nemažai klausimų. E, taip pat ir panas Fosas e, dėl 11 klausimų uždavė klausimą. Iš tikrųjų, dėl 11 konstatuojamos dalies aš norėčiau pasiūlyti, kad parlamentas pirmiausia pagalvotų apie pačią procedūrą. Mes pradame imtis nuoseklios procedūros Taip pat yra su veikla e, susijęs e, konstituojamoje dalis, kur e, minima teisės tarnyba, kad teisės tarnyba galėtų mums patarti, konsultuoti mus ir galėtų būti sustiprinta, padinti jos pajėgumai. Žinoma, tie pasiūlymai yra latinkami ir jie turės bus pagristi konkrečiais įrodymais. Ir mes turėsime juos išnagrinėti kartu su teisės ekspertais. Iš tiesų, dabar manyčiau, kad atskiriais atvejais biuras galėtų, biurui galėtų būti pavesta nagrinėti, kai parlamente būtų užtikrintas požiūris į baudžiamąją teisę. Žinoma, galima e, pateikti pakeitimą šiuo klausimu. Mes dar diskutuosime dėl jo. E, pranešimo projekte yra daug dar neatsakytų klausimų ir iš tiesų mes galėsime daug ką pakeisti. Dabar dėl to tarp institucinio e, susitarimo Komisija mano, kad sustarimo memorandumas galėtų būti alternatyva tokiam susitarimui. Tačiau bet kokią atveju turėtų būti kažkoks susitarimas. Ar jis oficialus, ar netiek oficialus. Mes parlamente vis dėlto negalime diktuoti e, sąlygų e, tarybai. E, taryba pati turi nuspręsti, kaip bus koordinuojamas visas šis procesas, ar turi būti tarp institucinis sustarimas, kaip, koks turi būti požiūris į baudžiamąją teisę, kokios turi būti vidinės procedūros. Mes rezoliucijomis irgi nieko nepakeisime. Vis dėlto manau, kad tarp institucinis sustarimas arba tarp institucinė grupė turėtų bendradarbiauti tokiu atveju. Čia e, galbūt e, sustarimų memorandumas padėtų mums geriau bendradarbiauti. Tačiau bet kokiu atveju mes turime kartu susėsti ir kažką e, padaryti, arba bet jau kažką oficialus nustatyti, kaip mes vykdysime savo bendrą veiklą. O tada galėsime veikti kaip ponia Fosai, mes iš tikrųjų nekalbam apie naują komisijos narį. Nes jeigu mes paskirsime naują komisijos narį, tai čia turėsime daug išlaidų. Užtenka to, kad mes turime du komisijos narius, kurie yra atsakingi praktiškai už baudžiamąją teisę, jie abu labai kompetitingi. Tačiau pačioje komisijoje darbas nėra efektyvus. Nėra koordinavimo pakankamai, todėl e, koordinavimą reikia sustiprinti. Jeigu vienas komisijos narys būtų atsakingas už nuseklų baudžiamos teisės įgyveninimą ES, tada darbas būtų veiksmingesnis ir kokybiškesnis. Taip pat ir atitikome e, tarnyboje galima veiksmė, veiksmingiau dirbti. E, tai būtent komisijoje turiu omenyje. Taigi vienas komisijos narys galėtų būti puikus kontaktinis asmuo e, ir mes neturėtume kreiptis į du komisijos narius dėl tos pačios problemos. Nes dabar šitą problemą išskirstoma dviem komisijos nariams. Bet jokių būdų nenoriu sukurti naujos tarnybos. Aš norėčiau pasakyti tik tai, kad vienas komisijos narys turėtų būti atsakingas už visą šią problematiką. Dabar dėl tų mm, įrodymų, e, kalties įrodymų, kaip jie pateikiami, tai komisija jau ir pasakė, e, jeigu nėra e, suderintų teisės aktų, tada uh, nusikaltėlis galės pabėgti į tą valstybę narę, kur bausmas yra mažiausias. Arba kur nėra tokios baudžiamos veikos, už ką jis yra persekėjimas. Nežinau, ar čia tas įrodymų rinkimas arba tam, tam tikri mm, įrodymų leistinumo reglamentavimai tam padės, tačiau bet kokiu atveju mes išvengsime to, kad nusikaltėliai bėgs kitas valstybės narės ieškodami mažesnių bausmių. Taigi, bet kokiu atveju, jeigu pakeitimas yra pateikiamas, jis turi būti, tiksliau, jeigu prašymas pateikiamas, tai jis turi būti pagristas pakankamai. Čia tai aš turiu omenyje. Toliau, bronienė panė Latford kalbėjo apie E, vis, visos pažymos teisės Europos Sąjungoje derinimą. Tačiau aš apie tai nekalbu šiame pranešime. Tai nėra mano pranešimo a, e, tikslas. Mes pasitikime savo baudžiamos teisės sistemomis visose valstybėse narėse. Galbūt e, procesinę teisę mes turėtume šiek tiek suderinti, kad būtų bent jau minimalus standartai užtikrinti. Nu, tai aš manau, kad čia buvo esminės pastabas. Man jokių problemų nėra dėl tų e, terminų pratesimo. Čia pakeitimus galite pateikti ir vėliau, kaip pranešėjas, iš tikrųjų aš esu pasirengęs išnagrinėti visus pakeitimus, nesvarbu, kada jie pateks pas mane. Ir bandysiu atsižvelgti į visus pakeitimus ir, ir jie siekti kompromiso. Kągi, pakeitimus galite pakeisti, pake, pateikti iki kada, klausė pirmininkas. Na, man atrodo, buvo minėta kovo 7 diena, jeigu aišku, tai bus patogu pranešėjai. Pirmininkas. Na, sekretoriatui įvertinus mes galime nukelti tą terminą iki kovo 14 dienos. Taigi pakeitimus galima teikti iki kovo 14 dienos, nes tai toks uh, termino nukelimas neturės poveikio balsavimui, kuris numatytas balandžio 12 dieną. Ar pranešėjų tinka? tą dieną. Taigi balsuosime la, e, balandžio 12, o pakeitimus teikite iki kovo 14. Tai darbą šiandieną baigiame. Visiems ačiū už bendradarbiavimą. once. We made it. We made it. So many points. So many points. We made it. We made it all